Buenos días. En este día gris de Bruselas, con poca luz en la sala, va a ser complicado. Labas rytas. Tokia pilka diena Briuselyje. Trūksta šviesos bus sunku gyvai dirbti, bet mūsų laukia nemažai klausimų, ilga darbo, darbo tarkė ir netiek daug laiko turime. Visų pirma, du pranešimai. Kaip žinote, Saharovo premija už E, jau nuspręsta, kam skirti Sakarovo premiją. E, Statymas paimtas spalio 29-ąją. Nuspręsta e, apdovanojimą įteikti gruodžio 16-ąją Raifui Badavi. Manau, kad tai geras sprendimas, jis yra puikus kandidatas gauti šią premiją. Ir manau, kad uh, ta, ta diena bus svarbus renginys, e, gruodžio 16-ąją. Jis negalės atvykti, bet galbūt vienas iš jo vaikų galės atvykti į Strasbūrą. Gruodžio 30-ąją pusę 12 pas mus lankysis e, Kinijos e, liaudės Respublikos oficiali delegacija. Pone Preda, gal galėtumėte, galėtumėte prisijungti ir sėsti šalių arčiau manęs, ne? E, pri, priartėkite, nes čia jūs taip labai vienišai atrodote. Tai kaip jūs sakiau, pas mus lankysis Kinijos kongreso delegacija. Susitikimas numatytas pusė 12 gruodžio 3. Tie, kurie nori, gali dalyvauti susitikime ir e, numatytas keitimasis nuomonėmis dėl Tibeto. ponas Prėda atsisėdo arčiau manęs ir jis pristatys e, pakeitimus ataskaitėje dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje. Jis yra pranešėjęs šio klausimo, taigi žodis jam. Norėčiau pasveikinti jį puikiai padirbėjus rengiant šį dokumentą, draugės su šešėliais pranešėjais. Ir norėčiau priminti, kad AFET komitete balsavimas numatytas lapkričio mėnesį. Pone Preda, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavimas e, dėl šio dokumento numatytas pirmadienį. Noriu pasakyti, kad kiekvienais metais ši demokratijos ir žmogaus teisų padėties ataskaita susilaukė didelio komiteto narių susidomėjimo bei užsienio reikalų komiteto susidomėjimo. Iš viso sulaukėme 420 pakeitimų. Tai tikrai nemažai. Ir kaip minėjau per pirmąjį mūsų keitimąsi nuomonėmis, E, būtų gerai aptarti šios ataskaitos, nepavyzdžiui, šios ataskaitos formos, ji turėtų būti glausta. Ir jau akcentavau, kad svarbu, jog ataskaita būtų nesunku skaityti. Būtent todėl aš pasiūliau 48 kompromisinius pakeitimus. Ten aptarti visi svarbiausi pakeitimai. Tai bandžiau kiek įmanoma labiau vengti pasikartojimų. Mes prašome komisijos ir EIVT tarnybos daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų klausimams išorės politikoje ir užtikrinti, kad ta politika būtų labiau matoma. Ir mes patys negalime elgtis priešingai, bet mane neramina tai, kad, pavyzdžiui, moterų teisų komitetas rengėsi e, teikti pasiūlymų, kurie, kurie apima 60 punktų. Na, tai tikrai daug. Dėvė komitete prieš. E, porą dienų vyko balsavimas ir jie, pavyzdžiui, pateikė savo nuomonę, savo pasiūlymus, kurie apima 12 punktų. Ar čia yra kas nors iš moterų teisų komiteto? 60 yra daugoka. Iškyla rizika, kad e, tie pakeitimai bus ilgesni už mūsų rengiamo pranešimo tekstą. Bet tikiuosi, kad galiausiai E, parengsime dokumentą, kuris bus naudingas. Dabar e, apie tuos 420 pakeitimų. Aš parengiau 408 kompromisus, e, du kartus buvome susitikę Strasbūre. Aš jums rašiau, aš siunčiau laiškus apie tai ir noriu pasidžiaugti tikrai geru bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais. visų frakcijų. Ir manau, kad visos politinės frakcijos yra patenkintos gautų rezultatų. Ir tas kompromisas, dėl kurio sustarėme, yra tinkamas mums visiems. 48 kompromisiniai pakeitimai apima daugybę svarbių klausimų, kuriems Teisės reikalų komitetas skiria didžiausią dėmesį. Ir per dėrėdamėsi dėl kompromisinių pakeitimų mes susitarėme, kad reikia akcentuoti ES e išorės ir vidaus politikos nuseklumą. Ir taip pat susitarėme dėl to, kad ES turėtų labiau siekti gyvendinti politiką, konkrečią politiką žmogaus teisų ir demokratijos srityje, pasitelkiant egzistuojančias naudingas priemonės šioje srityje. Aš išreiškiu e, džiaugsmą dėl E, žmogaus teisų dialogo vykstančio su konkrečiamis šalimis ir akcentuoja, kaip tai yra svarbu. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes ir toliau turime užsimti žmogaus teisų sklaidą išorės politikoje, taip pat ir plėtros politikoje, kaiminystės politikoje ir visomajame bendradarbiavime ir prekybos politikoje. Ir būtent reikia akcentuoti žmogaus teisų laikymasi ir nepamiršti pabėgėlių krizės išorės matmens, krizės, kuri, kurią išgyvena Europa. Džiaugiuosi ir tuo, kad mums pavyko susitarti dėl e, bendro teksto, dėl, dėl kompromiso, nes kaip sutarėme, mes čia tų sudėtingų klausimų neišspręsime ir negalime šioje ataskaitoje visą dėmesį skirti vien migracijos klausimams. Ir matau, kad mums pavyko rasti neblogą sprendimą. Kompromisuose kalbama apie e, kontrabandą žmonėmis, apie tarptautinį baudžiamą į teismą, mirties bausmę, visus mums svarbiausius opius klausimus bei vaikų teisės ir moterų teisės susitarėme dėl to, kaip svarbu e, akcentuoti ir, ir perspėti, kad e, iškyla pavojus pilietiniai visuomenėje daugelįje valstybių narių, daugelįje pasaulio šalių ir akcentuojame nerimą keliančias tendencijas, nes e, pilietinės žmogaus teisų organizacijos turi turėti galimybę ginti žmogaus teisės ir, ir puoselėti tokias vertybės kaip žodžio laisvė. Žinoma, aš e, siekiau įtraukti tuos kompromisus, kompromisus pakeitimus, kuriuos mes draugė parengėme. Aš tikiuosi, kad nuo šiandien iki pirmadienio kitos frakcijos nepakeis savo nuomonės dėl to. Esu nusiteikęs labai optimistiškai tuo klausimu. Tikiuosi, kad šiuo klausimu, kad balsuojant pirmadienį viskas vyks sklandžiai. Aš parengiau balsavimo sąrašą e, rengdamasis pranešimo tekstu, taip pat kompromisais. Ir kaip jau sak, tai apie tai jau kalbėjau per pirmąją mūsų keitimąsi nuomonėmis. Taigi aš palaikysiu tik tuos pakeitimus, kurie yra aiškus, glausti ir kurie atneša, įneša kažką naujo į ataskaitą. Uh, kurie papildo dokumentą. Aš nepalaikysiu pakeitimų, kuriuose e, kalbam apie trečiasias šalis. Aš per mūsų ankstesnius susitikimus minėjau, kad e, ši, ši ataskaita yra ne, tas, ne, ne, ne ta tema, už kurią atsakingas Libe komitetas. E, Mm, mūsų tikslas nėra kritikuoti mūsų valstybės narės ar, ar jų politiką. Pavyzdžiui, jeigu mums nepatinka konkreti vyriausybė konkrečioje šalyje, bandoma užsipulti jos politiką. Bet tai nėra politinio mūšio laukas. Turime kalbėti apie žmogaus teisės, o ne bandyti užsimti politinių kerštų tarp politinių šeimų ir politinių frakcijų. Manau, kad visų komiteto narių darbas buvo tikrai geras. Kaip jau sakiau, pristatyta daug įdomių pakeitimų ir aš tikiuosi, kad pirmadienį balsuosime dėl suderinto dokumento teksto. Ačiū. Euh, merci, euh, merci, monsieur Preda. Ačiū, ponė Breda. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Jeigu jie pageidaus pasisakyti, ponas Panseri. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Preda už puikų darbą. Kaip buvo sakyta, buvo pateiktas labai didelis e, pakeitimų e, skaičius. Ir vis dėlto buvo pasiekta daug kompromisų tarp politinių e, frakcijų. Kalbant apie mano frakciją, mes galime pasidžiaugti tuo, kad e, buvo atsižvelgta į daugelį mūsų prioritetų, e, rengiant kompromisus, įvardinčių keletą jų. Mums yra svarbu, kad būtų parengtos ilgalaikės e, politikos ir kad būtų sukurti stebėjimo mechanizmai, kai yra sukūriami, sakykime, arba um, suteikiami vizų e, palengvinimo režimai. E, reikėtų e, aktyviau kovoti su priekyba žmonėmis, taip pat reikalingi ir aukšto lygio standartai kovojant su priverstiniu darbu, be to reikalingi ir tiesioginiai kontaktai su pilietinė visuomenė. Aišku, yra dar klausimų kurie e, liko neįtraukti į e, kompromisus ir kuriems, kuriems e, mano frakcija teikia labai daug dėmesio. Pavyzdžiui, na, reikėtų kalbėti labiau apie reprodukcinės, seksualinės teisės, mirties bausmės taikymą, reikia kalbėti apie LGBT asmenys, asmenys, kurie yra priversti palikti savo gimtasias vietas dėl klimato kaitos. Tai yra mums aktualūs klausimai ir pažiūrėsime, kas su jais bus kitą pirmadienį balsamo metu. Tačiau iš principo džiaugiamės pasiektais kompromisais ir dar kartą norėčiau padėkoti uh, ponui Preda ir visiems kitiems šešėlims pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Esu įsitikinęs, kad pirmadienį e, bus pasiektas e, platus konsensusas jūsų pranešimo atžvilgiu. Dėkoju. Ar jūs norėtumėte iš karto sureaguoti? Klausė pirmininkė. E, jeigu ne, tada žodis ponui Taylor. Ačiū pirmininkė, jūs e, teisingai pastebėjote. E, šeši, e, šešinė pranešėjai iš žaliųjų frakcijos posėdėje nedalyvauja. Jie yra AFET delegacijoje ir ji paprašė, kad aš kalbėčiau šiandieną jos vardu. Aš norėčiau jos vardu padėkoti pranešėjui, ponui Preda ir kitiems šešėlinius pranešėjams už bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Žaliesiams yra labai svarbus štai kokie klausimai. Kad vis mažiau erdvės veikti yra sus, e, suteikiama pilietiniai visuomeniai. Mm, yra nebaudžiamumas už e, žmogaus teisų e, pažeidimus, taip pat didžiulė problema yra prekyba žmonėmis. Kai kurie dalykai yra įtraukti į kompromisinius pasiūlymus. Pavyzdžiui, kalb... parama ISS ir E, kova su nebaudžiamumu. E, taip pat yra parengtas kompromisas dėl sporto ir renginių ir kaip visą tai susišaukia su žmogaus teisėmis. E, džiugu, kad toks kompromisas yra, nes apie tai anksčiau pradinėme pranešime nebuvo kalbama. Pilietiniai visuomeniai vis sunkiau veikti visame pasaulyje ir apie tai taip pat kalbama kompromise. Tačiau kalbant apie kitus dalykus, pavyzdžiui, apie migraciją, verslą, žmogaus teisės, e, mes norėtumėm, kad būtų parengtos tokios griežtesnės formuluotės, kad e, būtų kalbama taip pat ir apie ES atsakomybę. Mano kolega Barbara E, laukia, kad kito AFET posėdžio metu e, šis pranešimas bus patvirtintas ir taip pat, kad dėl jo bus nubalsuota teigiamai plenarnės sesijos metu gruodžio mėnesį. Ačiū dabar žodis ponui Auštrevičiui. Ačiū, labas rytas visiems. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir kolegą, poną Predą, už uh, puikiai parengtą pranešimą. Aš kalbu savo e, kolegos Louis Michel vardu. E, jis yra šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu ir e, man buvo pateikta informacija, kad suderinti kompromisai, kurių yra daug, 48, yra puikus pagrindas, kad būtų e, susitota dėl viso pranešimo. Vis dėlto yra tam tikrų abejonių dėl paskutinio e, kompromiso, tai yra 48-ojo. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad e, laikui bėgant mes sugebėsime susitarti dėl tų paskutinių eilučių šiame kompromise. Taigi linkiu visokiojo pasiekmės mano kolegoms e, susitarent dėl šio kompromiso. Dar norėčiau pasveikinti kolegą Predą ir laukiu jūsų galutinio pranešimo varianto, kurį mes paremsime. Dėkoju. Eh, eh, Ponas Asys taip pat paprašė žodžio. Eu queria começar por felicitar o Sr. Eh, relator, bem como os relatores sombras. Pela... Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją atlikus visą šį darbą ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į klausimą, kuris yra svarbus, kuris buvo iškeltas, bet kurį reikia pagilinti. Turiu omeny ES prekybos politiką ir jos, ir kaip jis siejamas su žmogaus teisų sklaida. Uh, E, prekybos sutartyse, e, visas prekybos sutartys įtraukiamos nuostatos dėl žmogaus teisių ir tai turi būti vienas iš būdų pasauliniu mastu e, reglamentuoti žmogaus teisės, tai susiję su prekybos politika ir žmogaus teisėmis. Manau, kad reikia, reiktų ateityje tam skirti didesnį dėmesį. ES sudarinėja nemažai prekybos sutarčių dabar ir PPO vyko diskusijos dėl daugia šalių prekybos sutarčių, todėl manau, kad reikia sustiprinti tas nuostatas. ES turi siekti, kad žmogaus teisės būtų, kad jų sklaida vyktų tose regionuose, kur tai ypač aktualu. Ir manau, kad reikia tą idėją ypač sustiprinti tekste. Dėkoju. Prašom, jums teikime žodis. Ačiū kolegos visiems už jūsų komentarus, kurie patvirtina, kad e, mūsų e, sutarti kompromisiniai pakeitimai iš tikrųjų yra svarbus dėl opių iškeltų klausimų. Dėl 48 kompromiso. Sašu, dėl 48 kompromiso. Taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, kad kad to kompromiso paskutinė frazė yra svarbi. Tai cituoju, šiame kontekste pažymi, kaip svarbu yra, kokie svarbus yra tarptautiniai finansiniai sandoriai. Na, buvo svarstama, galime įtraukti nuorodai žmogaus teisės prieš šią frazę. Kalbame uh, apie tai, kaip tobulinti fina, finansinius mechanizmus siekiant kovoti su korupcija. Korupcija, na žinoma, tai yra politinis klausimas, korupcija e, žinoma atsiliepia žmogaus teisėms, bet korupcija yra politinis e, klausimas, kuris taip pat e, atsiliepia ir žmogaus teisės. teisėms. O, pavyzdžiui, mokesčiai tai dar labiau nutolsta nuo, nuo mūsų pagrindinės e, kompetencijų srities. E, mes galime pabrėžti, kad e, ta, ta situacija mums kelia susirūpinimą, bet mes negalime priešintis šiam kompromisui, nepriim, nepritarti jam, kuris yra svarbus. Vyko mūšis dėl to, dėl mokės, bet, bet tai iš tikrųjų yra mokesčių srities klausimas, o ne teisų srities. Manau, kad čia galima būtų tą tekstą galima interpretuoti skirtingai, bet aš nežin, abejoju, ar yra kažkokių tai e, magiškų formulių, kurios e, kažkaip tai e, pakeistų liberalų situaciją ir liberalų nuostatas. Galbūt iki pirmadienio posėdžio per savaitgalį pavyks rasti kažkokią tai magišką formuluotę ir liberalai galės prie šio pakeitimo užsi... pasirašyti pliusą balsuojant. Ačiū. Señor Preda, tenemos eh, también con nosotros. Tenemos también con nosotros a la señora Elizabeth Tyson, que es la. Ponia, eh, Preda yra čia ir ponia Tyson jūsų pavadė parašyta angliškame tekste ir aš atsiprašau, aš nepagalau, kad jūs esate Tyson, ne Tyson iš direktorato atsakingo žmogaus teisės ir daugia šalį bendradarbiavimą. Atsiprašau, iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Jeigu, jeigu turite kažkokių tai e, komentarų, galite pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Man patinka, kai, kai mane vadina Tyson, mane taip linksmina. Uh, Aš esu skiriaus vadovė, ne direktorė. Aš taip ir sakiau, galbūt nebuvo visiškai aišku. Aš pasakiau, kad jūs atsakinga už skyrių ir atsakinga už konkrečias politikos rytis. Taip, už žmogaus teisų strategiją ir jos įgyvendinimą. Norėčiau padėkoti ponui Predai ir pasveikinti jį parengus tokį kokybišką mm, dokumentą, kurį, kuris tikrai yra lengvai skaitomas ir kuriame yra visi svarbiausi dalykai ir noriu pasakyti, kad mes rengėme svarstyti, kaip įgyvendinti šias rekomendacijas ir iki kitos metinės ataskaitos, kalbant apie tematinės sritis, bandysime e, laikytis labiau analitinio požiūrio ir geografinių regionų kontekste bandysime aiškintis, kokie iššūkiai, kokios problemos egzistuoja ir aiškintis, ar tai kažkaip tai atsiliepia mūsų veiklai. O kalbant apie rekomendacijas žmogaus teisų srityje ir kaip spręsti šį dialogą, e, galvojant apie rezultatus, e, siekiant sisteminių rezultatų, mes mastome ir apie tai, koks bus strat... žmogaus teisų strategijos poveikis. Ačiū dar kartą. Merci beaucoup. Bon, eh, pues este... Ačiū. Na, manau, galime baigti svarstyti šitą darbo tvarkės klausimą ir lauksime balsavimo lapkričio 16 feto komitete. Ačiū ir sveikinimai, ponai Predai. Bueno, eh, el siguiente punto. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Informacija apie mūsų delegacijos vizitą Junktinių tautų generalinę asamblėją. Tai vyko lapkričio pirmą savaitę. Tai e, buvo bendras vizitas su AFET komitetu ir e, tai e, ten vykstame kasmet. Turėjome galimybę e, susitikti su aukščiausia valdžia jungtinių tautų sistemos. Iš esmės buvom susitikę su tais, kas atsakingi už žmogaus teisės, tačiau taip pat gilinomės į konfliktų sprendimo uh, E, klausimus, jie atitinkamas geografinės e, sritis ir, žinoma, buvom susitikę su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi Bankimono, taip pat e, su atsakingais asmenėm, atsakingais už moterų klausimus, lygybės klausimus, už darbą bendrojoje Generalinėje asamblėjoje ir taip pat su Junktinių tautų Generalinės asamblėjos e, trečiuoju e, komitetu atsakingu už Magrebo e, šali, šalis, Šiaurės Afriką ir taip toliau. Manau, kad susitikimai bendrai paėmus buvo labai aukšto lygio ir Junktinėse tautose vis labiau suprantamas ES valstybių narių vaidmuo Europos Sąjungoje e, taip pat e, labiau suvokiamas ir e, jungtinių tautų vaidmuo sprendžiančias problemas, nepaisant iškylančių sunkumų. Tad iš tiesų žinia aiški, reikėjo galvoti apie glaudesnę bendradarbiavimą, kalbėti apie bendrus iššūkius. Tam abi organizacijos visiškai pritarė abiem organizacijom, kilo tos pačios grėsmės, kalbėjome apie Siriją, apie pabėgėlių krizę. Ir dėl to jungtinės tautos tenka labai sudėtinga situacija viso pasaulio akivaizdoje. Reikalaujame nuolatos patikimumo, norime uh, įtvirtinti ES, pasikėmė ES daugelis ryčių, žmogaus teisės ryčių, pabėgėlių krizė iš tiesų e, sugriovė tam tikrą prasme mūsų reputaciją, praradome didelę dalį e, pasitikėjimo. Jei pagalvotumėm apie vairias agentūras, tai iš tiesų labai daug e, svarstenų problemų ir e, labai mažai išteklių turi e, įvairių agentūrų vadovai išteklių yra, agentūros negauna jų laiku, taigi iš tiesų ta problema yra trejopa. Reikia daugiau nuveikti su mažiau išteklių ir plus ištekliai negaunami laiku, kai jų reikia. Visą tai labai sudėtinga ir manau, kad turime padaryti viską, e, ką galim. To ir buvo paprašyta Europos Sąjungos. Jung jungtinėse tautose e, pietavome ir kalbėjome su Moginsu e, Likelftu, kalbėjome apie klimato kaitos problemą. Jis sakė, kad galbūt tai paskutinė e, galimybė mums spręsti šitą problemą ir žinoma, stikimas Paryžiuje bus lemiamas momentas ypač kalbant apie žmogaus e, teisės. Generalinės sekretorius iškėlė e, iniciatyvą, e, jos pavadinimas yra visų pirma žmogaus teisės. Ir čia siekiama, kad žmogaus teisės būtų aukščiausiam lygmenyje, pirmiausia, akcentuojamos Įvykus bet kokiai nelaimiai reikia reaguoti e, dar prieš įvykstant nelaimiai, turime ankstyvo įspėjimo sistemą, e, taigi reikia e, pasigilinti į situaciją, nustatyti, kas vyksta atitinkamoje visuomenėje, kad būtų galimybė imtis veiksmų prieš įvykstant nelaimiai. Pavyzdžiui, jeigu būtumėm žinoję daugiau apie Siriją, tai galbūt būtumėm galėję padaryti daugiau, galbūt uh, ir, ir, ir Libijoje, gal ir Jemene, gal ir nebūtumėm galėję, kas žino, bet kokiu atveju konfliktai vis stambesni ir kai jie įvyksta, gali būti labai sunku juos spręsti. Ir e, generalinio sekretoriaus bankimuno E, kabineto atstovai dirba tais klausimais, taip pat, e, aišku, užsiema ir e, tai, kas saugumo plėtra be žmogaus teisų ir tai yra tie keturi ramščiai, kurie laikomi lygiaverčiais. Aišku, tai susijęs su bendraja jungtinių tautų reforma, todėl tos diskusijos labai aktualios. Uh, kai kurie iš mūsų pašnekovų buvo tiek susidomėję mūsų darbu, kad mes pakvietėm juos dalyvauti mūsų komiteto posėdžiuose. Ir manome, kad e, tai ne vien retorika, manome, kad e, koordinuojamas, glaudus bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis būtų labai naudingas ir mūsų darbui. Ir iš tiesų daug ką galėčiau paminėti, uh, kadangi e, ponas Auštrevičius dalyvauja posėdį, jis e, dalyvavo tame e, vizute, tai galbūt žodis ponui Auštrevičiui, kad jis pateiktų daugiau informacijos. Ačiū pirmininkė, pritariu jūsų ką tik pateiktam vertinimui dėl mūsų vizito jungtinės tautas. Manau, kad tai unikali galimybė, jeigu norime plėsti ES darbo tvarkę, reikia vykti jungtinės tautas. Ir iš tiesų ten ir matome visus pasaulinius klausimus. Uh, vienu metu matome visas tautas e, ir visus aspektus, kurie yra atstovavimi ką reikėtų pažymėti galbūt iš mūsų vizito, kad iš tiesų kartais nepakankamai įvertiname, e, kiek svarbi ES pasauliniuose reikaluose. mes vertinami kaip organizacija, kaip ir institucija tikrai labai ir tie aukšti pareigūnai, su kuriais susitikom, tikrai nekarta sakė, kaip vertina ES, kiek laiko ją svarbia jungtinėms tautoms vykdant, vykdant veiklą. Ir e, jūsų žiniai norėčiau pasakyti, kad e, saugumo taryboje atstovaujama keturiom valstybėm narėm, artimiausiai ateityje trys iš jų bus, o dar vėliau bus penkios valstybės narės, jau neminint artėjančių generalinio sekretorius rinkimų. Pagal e, rašytinį susitarimą e, pozicija tarsi tektų rytų Europos valstybės, valstybėms narėms, tad e, labai laukiame šių įdomių rinkimų, kurie vyks netrukus. Žinome, kad jau dabar susidariusi nemaža kandidatų eilutė ir galėsime e, tai stebėti ir vertinti patys. Tai iš tiesų mums tai bus, e, mums visiems mums tai, tai bus labai įdomus momentas. Ir visiškai pritariu Jums, kad reikia kviesti į mūsų posėdžius Bruselėje ir Strasbūrė. E aukštus e, pareigūnus iš jungtinių tautų, pavyzdžiui, e, Maroko ambasadorius, e, kuris pirmininkavo trečiajam komitetui jungtinėse tautose. Manau, kad diskusijos su juo išryškintų daug įdomių aspektų ir, aišku, galėtumėm čia plėsti savo regos lauką. Uh, žvelgdami į jungtinių tautų veiklą ir galbūt ir ten galėtų vykti susitikimas ir čia galėtumėm jį pakviesti, kadangi iš tiesų e, būtų e, labai, labai vertinga akis į akį pasikeisti nuomonėm ne raštiškai, o, o žodžiu. Ir uh... Ir e, galbūt artimiausiais metais situacija pasikeis, reikės apie, apie tai tinkamai galvoti. Iš tiesų vizitas buvo, buvo puikus ir lauksime bendradarbiavimo ateityje. Ačiū, jeigu niekas neturi jokių klausimų. Atrodo, kad ne. Tuomet 10 e, minučių pertrauka. Ah. bueno, eh, vamos, antes de empezar el, el eh, punto siguiente. Para... Gerbiami kolegos, prieš perinant prie kito darbo tvarkės punkto, norėčiau pasisveikinti su mūsų svečiais, pono Baše ir Airiui Deivis. Dar norėčiau taip pat sugrįžti prie ankstesnio mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra e, vizito į Junktinių tautų generalinę asamblėją Prašome kolegai žodis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti e, darbuotojus už jų darbą Briuselėje ir Niujorke, už tai, kad mes galėjome vykti į Niujorką. Pereitą savaitę apsilankimas Niujorke buvo labai įdomus ir e, labai naudingas nes mm, labai svarbu bendradarbiauti e, tarp e, Europos parlamento ir jungtinių tautų ir spręsti e, bendras problemas, pradedant migrantų problemomis, saugumu, vystimosi pagalba Tačiau mano frakcija taip pat norėtų pasisakyti dėl jungtinių tautų reformos, e, siekiant didesnio skaidrumo, efektyvumo, siekiant atremti e, daugelį e, iššūkių pasaulyje. Būtent dėl šios priežasties, kad kai bus 16 metais ir išrinktas naujas jungtinių tautų generalinis sekretorius, darbą turėtų dirbti tinkamiausias žmogus. Taigi, kai mes kalbam apie karus pasaulyje, daugiau dėmesio reikėtų skirti išalytiems konfliktams. Nes tokie konfliktai nėra išspręsti ir kartais juos pamirštame dėl naujai atsiradusių karinių konfliktų. Europos parlamentas turėtų pagalvoti apie tai, kaip ES galėtų prisidėti prie jungtinių tautų reformos, E, aišku, e, nepaneigiant atskirų valstybių teisių. Bendra ES užsienio politika veiks tik tada, jeigu bus bendras susitarimas. Ne vieną kartą buvo atveju, kai e, to pasiekti nebuvo įmanoma. Laikausi nuomonės, kad kalbant apie atskirų valstybių užsienio politikas, jeigu yra nacionalinių interesų, valstybės narės turi turėti galimybę pasisakyti pačios. Todėl, e, kalbant apie ES vaidmenį jungtinėse tautose, e, reikėtų e, paremti idėją, kad ES turėtų vieną vietą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. E, tokiu būdu mes užtikrintume, kad ES, valstybės narės ir jungtinės tautos dirbs kartu siekiant taikos, vystimosi ir saugumo. Ačiū ponui Bašir. Pone Gwislit. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes visi džiaugiasi vizitu, jis tikrai buvo sėkmingas ir pateiksiu du komentarus. Visų pirma, tai nėra e, susijęs su mūsų kompetencija. Vis dėlto e, po įvykusių disku, diskusijų būtų labai svarbu, e, kad jungtinės tautos būtų reformuotos. Europos Sąjunga gali padėti jungtinėms tautoms įgyvendinti reformas. Antra pastaba yra susijusi su mūsų darbu. Aš pastebėjau, e, kad e, diskusijų metu e, daug buvo kalbėta apie aktualias problemas, pavyzdžiui, migrantų krizę, pabėgėlių krizę, taip pat ir apie kitas krizės pasaulyje. Ir Kalbant apie pabėgėlių krizę, mes manome, kad tai yra tik tai e, didelės, e, komplikuotos e, problemos pradžia. Ir mūsų komitetui tenka didžiulė pareiga žiūrėti į ateitį. Žmogaus teisės yra susijęs su, ir su tomis situacijomis, kai mes tiesiog band, vengiame spręsti problemas. Taigi e, mes mūsų komitete turime į tai atkreipti dėmesį. Be to, e, reikia veikti atsargiai. Um, matome, kad tik nedidelė e, žmonių grupė bando spręsti su migrantai susijusios problemas ir būtent tokiems žmonėms reikia teikti paramą. Ačiū. Mes apsilankėme New Yorke, Jungtinių tautų generalinė asamblėjoje. Ir sustikimo metu buvo išsakyta ir kritinių pastabų ir laikausi nuomonės, kad e, na, nors e, jungtinės tautos turėtų būti reformuojamos, vis dėlto jos yra reikalingos. Dabar perikime prie kitos svarbaus e, darbo tvarkės punkto. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis su Mary Davis, kuri yra jungtinių tautų nepriklausomos konflikto gazos ruožė komisijos pirmininkė. Dabar Mary Davis pristatys mums e, ataskaitą, kuri buvo pristatyta 15 metų birželio mėnesį jungtinėse tautose. 14 e, metų e, rugsėjo mėnesį Europos parlamentas pasisakė apie žmogaus teisų pažeidimus ir taip pat buvo parengta antra rezoliucija šiuo klausimu, kurioje buvo e, sakoma, kad mm, vyr pareigų, e, ponė Mogarinė turėtų įgyvendinti e, rezoliucijoje įtvirtintus aspektus. Taigi mes dabar norėtumėm padėkoti poniai Mary Davis už tai, kad atvyko į mūsų komitetą ir prašome jums suteiksime žodį. <laughs> Yes, it's difficult. Madam Chair, distinguished... Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Labas rytas. Esu Mary McGowan Davis, pirmininkauju Imtinių tautų nepriklausomai tyrimų komisijai, kuri tyrė 2014 konfliktą Gazoje. E, ačiū šią sutiktą garbę man pasisakyti ir pristatyti komiteto parengtą ataskaitą, kurią parengėme birželio, pristatėme birželio mėnesį. Pristatysiu komisijos darbą ir apžvelgsiu mūsų svarbiausias išvadas ir rekomendacijas. Ir kaip suprantu, po to vyks keitimasis nuomonėmis dėl mūsų išvadų apie žmogaus teisų pažeidimus, e, tarptautinės žmogaus teisės pažeidimus įvykdytus Izraelio ir Palestinos sukarintų grupuočių 2014 vasarą ir e, apie prievolę siekti taikos. Uh, Kaip žinome, pastarosiamis savaitėmis vėl e, buvo smurto protrukiai Izraelyje ir Palestinoje, todėl e, šis klausimas yra ypač aktualus. Reikia kiek įmanoma greičiau nutraukti kraujo praleimą. Norėčiau visų pirma paaiškinti, kuo mūsų komisija neužsijėmė. E, mano kolega, daktaras Didudijen ir aš nesekėme rasti kaltininko, apkaltinti kurią nors pusę. Tai nebuvo teismo procesas. Mes neturėjome teisės e, pasikviesti liudininkų duoti parodymų. Veikiau mes rėmėmis e, mums patiktą informaciją. Kaip pamatysite, ataskaitoje mes nekalbame apie įrodymus. Vietoj to mes, mes siekiame objektyviai ir skrupulingai surinkti liudininkų pasakojimus, visą kitą medžiagą, kad e, jos pagrindų galima būtų atlikti išsamesnį tyrimą, kas įvyko 2014 vasarą Gazoje, vakarų krante, rytų Jeruzalėje ir Izraelyje. Kad būtų galima nuspręsti, ar kuri nors pusė savo elgesių pažeidė karo įstatymus. Aš prisikalbėsiu tik tai apie tai, kas kalbama e, ataskaitoje ir e, jis pristatysiu savo požiūrį tik tais klausimais. Mūsų vertinimas yra tekste, bet norėčiau vis dėlto akcentuoti keletą dalykų kalbėdama čia. Noriu pabrėžti, kad e, yra trumpa ataskaita ir yra 138 puslapių 63 puslapių priedas, kur pristatyti visi, ap, aprašyti visi e, mūsų nagrinėti įvykiai. Draugė su daktaru Dienu e, dirbome šioje komisijoje daugelį mėnesių, nes manome, kad aukos abiejose pusėse nusipelno būti išklausytos. Tikrai gaila dėl to, kad mums nepavyko nuvykti į Izraelį ir okupuotą Palestinos teritoriją ir susitikti su žmonėmis ten. Bet tai tik sustiprino mūsų nu, pasiryžimą e, aukų e, vakarų krante Gazo Izraelėje vardu pristatyti visą objektyvę informaciją. E, tai čia yra surinkta informacija apie žmonės, kurie nori, kad jų e, kančios būtų žinomos ir kad jie turėtų galimybės ieškoti taikos ir teisybės. 2014 Liepos mėnesį e, Gazoje e, po apšaudimo atsibūdęs vyras ligoninėje sužinojo, kad jo šeimos nariai visi žuvo. E, Jis pasakė, mes visi žuvome tą dieną, net ir tie, kurie išgyvenome. Arba kitas jaunuolis, kurio tėvas buvo e, sušaudytas vietoje vien dėl to, kad buvo nuspręsta, kad jis buvo kolaborantas. Tas žmogus neturi jokių perspektyvų. E, jo e, sužadėti neatšaukė vestuves ir jis neranda darbo. E, visuomenė atmeta tokius žmonės, vietos visuomenė atek, e, atmeta tokius žmonės, jis klausia mūsų, ar jam nevertėtų nusižudyti, arba motina iš Izraelio, kuri turi, tri, turėjo trijų metų sūnų, kuris e, žuvo nuo sprogimo žaisdamas namuose. Nežiūrinti nieko, moteris papasakojo, kad mes Izraelėje norime gyventi taikoje, nesibaiminami nesibaindindami teroristinių išpolių. Noriu, kad e, vaikai turėtų galimybę eiti į mokyklą. Geriausia, ko galime tikėtis po šio ilgo tyrimo proceso, tai tikėtis, kad mes tiesos e, kad mes pasistumėjome tiesos paieškų keliu ir tikėtis, kad jūs ir kitų šalių vyriausybės e, sieksite politikos, kuri e, neleistų naudoti što, tokių šaunamųjų ginklų tokiuose e, tankiai apgyvendintose teritorijose kaip Gaza ir Palestina ir kad bus imamasi e, intensyvesnių priemonių siekiant apsaugoti e, nekaltų piliečių gyvybės, kaip pavyzdžiui Izraelio 2014 vasarą. Pristatysiu tendencijas, kurios mums ypač sukelia nerimą nagrinėjant 2014 konfliktą. Visų pirma, E, šaunamųjų ginklų e, paplitimas ir išpoliai prieš gyvenamosius namus ir šeimas. Dėl to e, daugybė šeimų žuvo drauge ar, ar taip pat ir dėl ramadano. Tai ypač žiauru kalbant apie vaikų padėtį. Ta vasara gazoje žuvo keli šimtai vaikų. Buvo su, su, sugriauti keletas gyven, gyvenamųjų namų, kuriuos apšaudė Izraelis. E, taip, taip pat ir e, to, tuos gyvenamuosius namus, kur gyveno gazos socialinis elitas. Todėl reikia ieškoti kitų apibrėžčių, ne tik tų, kurios yra tarptautinės, tarptautinės žmogaus teisų e, įstatymuose. Buvo naudojamos didžiulės bombos, kurių tikslas buvo padaryti didžiulę žalą tankiai apgyvendintose rajonuose. To, tie išpoliai tęsiasi savaitėmis, nežiūrint į tai, kad jau pirmosiamis konflikto dienomis a, buvo daug civilių aukų, visa tai, visi išpoliai e, taikymasis į gyvenamosius pastatus tikriausiai atspindi strategiją ir taktiką e, kuri buvo patvirtinta aukščiausiose vyriausybės lygmenyse. E, sausumos operacijas Sužaijoje ir Rafoje, kur žuvo daug civilių dėl to, kad buvo naudojami šaudmenys, sprogalai, taip pat artilerijo ir buldozeriai. Kai kurios iš tų teritorijų buvo sulygintos su žemė viena po kitos. Ir tai kelia susirūpinimą dėl to, kad toks, e, e, toks naikinimas nebuvo iš tikrųjų reikalingas. Juodai penktadienį Rafoje, kai, Izraeli, kai Izraelio pusė E, klaidingai nuspre, nusprendė, kad buvo suimtas vienas iš jų karių, po to buvo apšaudomas, ap, ap, apšaudomas daugelį valandų. Ir tai buvo pažįsti pamatiniai tarptautinės žmogaus teisės principai. Trečia, 2014 e, vasarą Palestinos e, sukarintos grupuotės e, iššovė nemažai raketų Izraelio pusėn ir didelė dauguma tų e, sprogmenų buvo raketos, kurios nebuvo aprūpintos taikymosi sistema, jos buvo nutaikytos į e, Izraelio tankiai apgyvendintas teritorijas. Ir pagal tarptautinę teisę draudžiamos tokios e, nesufokusuotos atakos. Taip pat buvo panaudoti tuneliai pereiti iš gazos į Izraelį. Tai buvo gazinami pasienyje gyvenantys žmonės. Tie tuneliai buvo aptikti ir palestiniečių sukarintos grupuotės jais naudojosi. E, konflikto metu Izraelio pusė baiminosi, kad tie tuneliai bus panaudoti e, išpoliams prieš civilius. Liudininkai pasako, kad kai e, yra tylu, mūsų tai dar labiau gasina, nes mes nežinome, ko tikėtis iš po žemių. Ketvirta, e, šaudmenų naudojimas. E, Izraelio saugumo pajėgos taip e, tokia priemonė kontroliavo didelės žmonių mines, dėl to žuvo daug palestiniečių ir daug jų buvo sužeista 2014-aisiais. Mūsų ataskaitoje rekomenduojama Izraelio valdžiai peržiūrėti savo politiką ir e, nenaudoti tikrų šovinių bandant suvaldyti e, e, žmonių mines. Tačiau atrodo, kad pastarosiamis savaitėmis Izraelis visiškai nekreipia dėmesio į, į, tokius, e, į tokias rekomendacijas, nes Palestinos okupuotose teritorijose ir Jeruzalėje tai pasitaiko vis dažniau. Galiausiai mes nagrinėjome, kodėl ne, abi pusės nesugebėjo užtikrinti teisingumo ir netliko skaidraus ir tinkamo tyrimo kurio pagrindu būtų buvę galima uh, apkaltinti e, kaltuosius. Kaip vienas iš palestiniečių aukų sakė, e, teisėjai. Teisingumas žudomas kiekvieną dieną, mes visi lietai mirštame. E, pajūryje buvo nužudyti keletas jaunuolių ir 2014 vasaros pradžioje buvo pradėta kalbėti apie tai, kad tie atvejai visiškai netiriami ir kokį nusivylimą tai kelia. Reikia e, kolektyvinės atskaitomybės mechanizmų abiejose pusėse. Manome, kad daugelis liudininkų, taip pat ir palestiniečių e, žurnalistų, kurie ma matė, kaip, bern, kaip įvyko išpolis prieš tos jaunuolius, net nebandė su, prie jų prieiti. Ir visi matė nuotraukas, kurioje, kuriuose matome 9-11 metų vaikus pajūryje. Pajūryje ir e, buvo teiginių, kad jie esą panašus į e, kareivius. Nežiūrint visų priemonių, kurių buvo imtasi e, užtikrinti geresnį atskaitomybės procesą, e, dabartinė situacija mūsų ne, netenkina. Kartu su reaga mes e, Norime padėkoti visiems liutininkams, kurie dalyvavo, kurie bendradarbiavo su mumis, kai kurie iš jų e, daug kuo rizikavo. Vienas izraelietis, kuris e, neteko abiejų kojų dėl, po išpolio rūpiučio pabaigoje, atvyko į Ženevą kad asmeniškai papasakotų savo istoriją. Gazos gyventojai, žinoma, tokių galimybių neturėjo. Daugybė liudininkų patyrė didžiulę e, psichologinę traumą, ypač dėl to, kad žuvo daugybė jų šeimų narių. Pavyzdžiui, vienas iš, e, iš tokių atvejų, tai žmogus, kurio aštuoni vaikai, mama ir žmona žuvo per išpolius. Ką galima sakyti, ką gali pasakyti bendraudamas su tokiais žmonėmis? Pavyzdžiui, vienas e, E, žmonių, su kuriais kalbėjomės, parodė į butelį vandens e, mūsų kabinete ir pasakė, žinote, aš pas save gyvendamas vandens neturiu. Apibendrindama tas istorijas ir tragedijas, kurias papasakojo abi, abiejų pusių atstovai, nežiūrint besitėsiančios tragedijos, daugybė žmonių e, išreiškia užuojautą žmonėms kitoje pusėje už žalios linijos. Viena e, palestinietė papasakojo, kad ji norėtų geresnių kaiminiškų santykių šioje beprotiškoje situacijoje. O izraelietė norėjo, kad abiejų šalių vadovams pasakytume, jog e, jie, ji nori, kad ir kitoje pusėje būtų taika. E, Muhamed, Muhamedo Kadyro mama, kur, kur, kuris buvo pagrobtas ir, ir sudegintas gyvas vakarų Jeruzalėje, pasakė, aš viena iš šimtų motinų uh, E, palestiniečių, kurios neteko savo sunų. Tas, tas mano sunus negryž, e, jis neįs į mokyklą. Aš nenoriu, kad viena kita motina būtų priversta patirti tai, ką aš patyriau. Todėl aš noriu, kad aš solidarizuojuosi su visomis motinomis. Palestinietis daktaras jo, kurio pacientai ir brolis žuvo jo akise, kuomet buvo sunaikinta jo klinika. Jis pasakė, turėtume gyventi šiame pasaulyje bendradarbiaudami ir mylėdami vienas kitą. Perskaitykite visą ataskaitą ir išgirsite daugiau panašių balsų ir sužinosite, kad tie žmonės nori, jog jų šalių vadovai susidėrėtų dėl, dėl testinės taikos turime nepamiršti, kad aukos yra ne tik skaičiai ir, ir, ir kolektyvinė žala. Tai yra žmonės su žmogaus teisėmis, jie turi teisę į, į pažeistų teisių atkūrimą ir patirtos žalos kompensaciją. E, buvo priimta rugsėjo mėnesį buvo priimta rezoliucija, kuriame raginame jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiai įgaliotinį mm, imtis mm, da, dirbti mūsų ataskaitos pagrindu. Taip pat raginame paspartinti ir, ir suintensyvinti pastangas plėtojant teisinius ir politikos standartus, kurių pagrindų būtų galima apriboti e, šaunamųjų ginklų naudojimą tokiose teritorijose ir užtikrinti civilių apsaugą per ginkluotus konfliktus. Taip pat paremti tarptautinio baudžiamojo teismo darbą e, Palestinos okupuotose teritorijose, užtikrinti jo jurisdikciją, taip pat užtikrinti, kad su juo bendradarbiautų ir nacionaliniai teismai. Ir E, taip pat pasiekti, kad tie, kurie yra nusikaltę, būtų teisiami. Taip pat siekti, kad būtų laikosimasi žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarnės teisės okupuotose Palestinos teritorijose ir Izraelyje pagal Ženevos konvencijos pirmąjį straipsnį. Užbaigdama noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką pasakė Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimun praėjusią savaitę, susitikęs su Peteriu Mauro, tarptautinės raudono kryžiaus bendruomenės vadu. Sekretorius pabrėžė, kad tarptautinė teisė šiandien yra visiškai paminama visame pasaulyje ir kad tarptautinė bendryje nesugeba patraukti kaltųjų atsakomybėn. 60 milijonų žmonių neteko savo namų. E, labiau kaip niekada e, pasaulyje yra humanitarnės pagalbos poreikis, tačiau nesimato galo karams Libijoje, Sirijoje ir Jemene. Ir taip pat, sakyčiau, Irake ir Afganistane. Jis kreipėsi į valstybės, ragindamas jas nustoti naudoti ginklus žmonių apgyvendintose teritorijose. Sekretorius taip pat pastebėjo, kad šie pažeidinėjimai tapo tokiu įprastu dalyku, kad iškilo rizika, jog žmonės jums manyti, kad sąmoningas civilių apšaudimas, taip pat e, taikymasis į humanitarinius darbuotojus ir, gydyto, ir, ir, ban, ir gydytojus yra neišvengiama vykstančių konfliktų pasiekmė, tačiau to pakanka, atėjo laikas taisyklės įgyvendinti. Ačiū. Muchísimas gracias, señoría, por su. Labai ačiū. už e, pateiktą įsamų pranešimą. Posėdėje e, dalyvauja panas Sikiotis, kuris yra ryšių su Policena parlamento delegacijos pirmininkas. E, suteiksim žodį jam, kad išklausytumėm jo nuomonę. Taip pat esame pakvietę ir e, delegacijos į Palestiną atstovų, tačiau jų nėra. Taip pat posėdėje dalyvauja ir ambasadų atstovai, kurie bus pristatyti po to, kai pasisakys ryšių su Palestina delegacijos pirmininkas. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nesu vicepirmininkas, buvau delegacijos narys, tačiau nebuvau uh, vicepirmininkas. Ryšių su Palestino delegacija diskutavo šio klausimu. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Deivis už jos ataskaitą. Ten labai aiškiai kalbama apie įvykusius pažeidimus gazoje. Norėčiau priminti, jog esame 15 metais patvirtinę e, pranešimą Europos parlamente, kuriame sverkiami šie pažeidimai. 15 rugsėjį parlamentas e, taip pat e, paragino vyriausiai galiotinį imtis priemonių. Praeitą kovą bandėme nuvykti į Gazą. Tačiau galų galiam nepavyko to padaryti, kadangi mums tiesiog nebuvo leista nuvykti į Gazą, bendrauti su žmonėms, visą tai patyrusiais Žinome, kad ten grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės. Dažnai smerkiame terorizmą, žinoma, visi tai smerkiame, tačiau apie tai nekalbame. Ypač šiuo atveju okupuotose Palestinos teritorijose vykdomas valstybinis terorizmas, būtent tai vyksta. Uh, Ir tai lėmė tokią situaciją, kai matome daugybę aukų. Taip yra ir dabar. Ir manau, atėjo metas imtis priemonėm. ES privalo imtis priemonių, daryti spaudimą Izraeliui. Jeigu norime sustabdyti smurtą reikia siekti pažangos įgyveninant taikos procesą pagal Oslo susitarimą. Manome, kad e, vis dėlto procesas stagnuoja ir dabar nesimato jokių prošaiščių, kad e, tai būtų atnaujinta. Nesimato E, prošvaiščių, kad baigtųsi okupacija, kad būtų įgyvendintas dviejų valstybių e, sprendimas, nes pas, pastaruoju metu gazoje stebime didžiulį smurtą, žmogaus teisų pažydinėjimą ir manome, kad e, Europos parlamentas turi remti taikos procesą. Vis dėlto tuo pat metu turime imtis priemonių. Turime veikti Izraelio vyriausybės atžvilgiu, turime pasiekti, kad jie nutrauktų persikėlimo procesą, kolonizavimą. Reikia pasiekti kad būtų nutrauktas žmogaus teisų pažeidimas, smurtas gazoje ir kitur, reikia sustabdyti teroristinę veiklą iš visų pusių. Manome, kad ponios Deivis ataskaita labai naudingas įrankis, kuriuo galima pasinaudoti ir Europos parlamente, kad e, padarytumėm galą pažeidimam, kadangi siekiame apginti gazos gyventojų žmogaus teisės. turime siekti, kad pradėtų veikti nepriklausoma valstybė. Ačiū, žodis kolegom, ponas Prėda. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Deivis už pristatytą ataskaitą komiteto nariams. Žinoma, kaip e, jis sakė, galime tik apgailestauti, kad ataskaita buvo renkta nenuvykus į vietą. Ji nebuvo renkta remiantis e, kontaktais vietoje, galbūt e, tai tam tikras sapnoji vieta. Ne, ne, nesu karo reikalų ekspertas, tačiau manyčiau, kad tokio, tokios ataskaitos e, turėtų būti rengiamos e, visų pirma pasiremiant karo ekspertų požiūrį. Reiktų, reiktų sužinoti, kokia jų nuomonė būtų. Uh, Man didžiulį įspūdį paliko vaizdo medžiaga iš e, gazos lapų. E, žmonės buvo guldomi ant e, namų stogų kaip taikiniai Taip pat įspūdį padarė ir, um, ir tuneliai į gazos ruošą iš Izraelio. Ir įdomu, kaip kokį indėlį įnešė karo ekspertai šią ataskaitą, kadangi mes e, nesame ekspertai, tai iš tiesų karo reikalų e, žinovai čia turėtų tarti žodį, kokį vaidmenį E, atliko karo reikalų ekspertai. Įdomu, ar su jais buvo konsultuotas, konsultuotas įrengiant ataskaitą. 15 e, metais e, iš tiesų turime 40 metų bendravimo su Izraelio patirtį. Ir iš tiesų yra taip, kad Izraelis tiesiog kaltinamas, stigmatizuojamas, tačiau mes pamirštame, kad tai vienintelė tikra demokratinė valstybė artimuosiuose rytuose. Vakar taip pat e, e, buvo sukurta įtampa ir tai buvo kvaila priekybos požiūrė. Matėme, kaip izraeliečiai sureagavo į tokią situaciją. Kalbant apie žalėją liniją ir teritorijas. Ir aišku, izraeliečiai visiškai teisingai kaltina mus, sako, kad mes laikomės iš ankstinių nuostatų dėl pozicijų ir iš tiesų neturime jiems ką atsakyti. Todėl manyčiau, kad e, tikroji problema, kalbant apie gazos ruožą, tai e, tai, jog yra politinis požiūris į organizacijas e, turinčias valdžią gazoje, tai yra E, jokinga, kritikuojame demokratinę valstybę, su kuria turime kur kas daugiau bendro. Mus labiau neramina Izraelis negu Hamasas. Ir čia ir yra tikroji problema. Aš manyčiau, kad ir reikėtų tai laikyti esminė politinė problema. Ačiū. Dabar žodis ponui Pansėri. Dėl politinių problemų, tai akivaizdu, kad jos egzistuoja. Taip, e, yra politinių problemų Ir viskas priklauso nuo požiūrių, e, kurie skiriasi. E, aš laikausi vienos pozicijos, ponas Preda kitos, nes e, kolega sprendžia problemą nuo jos pabaigos, nuo pradžios. Reikėtų prisiminti taikos procesą, okupuotas teritorijas ir čia Izraeliui tenka labai didelė atsakomybė. Ir Galima sakyti, kad e, dabartinė situacija susidarė dėl to, kad e, Izraelis e, nesugeba įgyvendinti taikos proceso. Be to, aišku, tenka tam tikra atsakomybė ir Palestinai, ir Hamas. Aš norėčiau padėkoti poniai Devis. Turiu pasakyti, kad taip kaip E, Izraelis įvykdė visas operacijas, galima apibriežti labai ironiškai kaip atakos prevenciniais e, tikslais, tačiau e, atakų metu žuvo tūkstančiai žmonių, skaitant ir vaikus. Aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad e, e juodąjį penktadienį e, gavome įrodymų, kad e, Izraelis padarė e, nusikaltimų e, žmonijai, apšaudydamas e, gazos ruožą. Be to, e, reikėtų e, prisiminti, E, tam tikrus teisės aktus, pagal kuriuos e, Izraelis e, gali reaguoti į, sakykime, tokius atvejus, kai yra pagrobiami kariai, tačiau taikomos priemonės turėtų būti proporcingos. Tuo tarpu, ką mes matėme, matėme, kad buvo aiškiai pažeistos žmogaus teisės, nes e, kai yra vykdomos e, operacijos, reikėtų atskirti karinius objektus nuo civilinių objektų, kas e, nebuvo padaryta ir galime sakyti, kad tai yra labai rimtas dalykas. Taigi buvo atliktas tyrimas ir man kyla kyla labai daug e, abejonių, kai yra sakoma, kad. Mm, Na, yra pasiektas e, dugnas ir e, dabar jau reikia imtis priemonių. Taigi tyrimas yra atliktas ir E, norėčiau užduoti klausimą, kaip būtų galima įspręsti susidariusią situaciją. Kai kurie e, sako, gal reikia organizuoti tam tikras operacijas, pavyzdžiui, e, taikyti ginklų embargą Palestinai arba Izraeliui. Laikausi nuomonės, kad apie tai reikėtų pagalvoti. Je, jeigu iš tiesų pasitvirtins e, žmogaus teisų pažeidimo atvejai, tarptautinė bendruomenė turi tai reaguoti rimtai. E, nepriklausomai nuo to, ką mes galvojame apie Palestinos-Izraelio konfliktą. E, turiu pasakyti, kad vietoje karinės jėgos ta, yra praktiškai nebekontroliuojamos. Ir tai gali privesti prie labai e, rimtos situacijos. Taigi aš norėčiau padėkoti Jums už darbą, e, kurį atliko tarptautinė e, komisija ir norėčiau užduoti klausimą, ką mes galėtumėm padaryti, kad būtų padėtas taškas Izraelio nebaudžiamumui. Dėkoju. Much, ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad e, jūs organizavote šį dialogą. Ačiū poniai Deivis už e, pateiktą prezentaciją. E, tikrai nebuvo lengva viską apibendrinti, nes jūsų kolega atlikote labai sunku darbą, detalų darbą ir ačiū, kad atvykote į Briuselį ir už tai, kad dalyvaujate diskusijose su mumis. Viena iš problemų, kurios vis dar egzistuoja ir apie ką kalbama jūsų ataskaitoje, tai yra tai, kad yra surenka labai daug informacijos, jį paviešinama, tačiau po to, kas vyksta. E, pavyzdžiui, mes Europos parlamente pakvietėme jūs, kad jūs pristatytumėte e, sukauptą informaciją, kad vėliau mes galbūt galėtumėm prisidėti prie to, kad jūsų darbas nebūtų pamirštas, kad jis būtų panaudotas ir kad būtų atitinkamai reaguojama. Taigi, pirmas klausimas. Jūs e, pagal. Jūs esate teisėja E, labai gerbiama e, teisėja, pasiekusi e, daug karjeros kelyje. Ir kai jūs, jūs kreipėsi jungtinės tautos, ar jums nekilo abejonių dėl to, ar jūs sugebėsite atlikti patikėtą darbą, laikantis principų, vertybių, kurios jums yra svarbios. Jūs matote, kas atsitiko su Gausmito ataskaita. Aš pra, neprašysiu jūsų komentarų E, šio klausimu, tačiau kalbant apie pirmąją ataskaitą dėl gazos e, ruožo konflikto, e, buvo parengta gerai. Ten buvo pateikta labai daug svarbios informacijos jungtinių, jungtinėms tautoms ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs negalvojate, kad rengiant jums antrąją gazos ruožo ataskaitą nepasikartos pirmosios ataskaitos likimas. Toliau antras klausimas. Kokia yra dabartinė situacija? E, aišku, jūs jau pristatėte e, savo ataskaitą ir norėčiau sužinoti, kaip jūs dabar vertintumėt e, situaciją, kas su jie vyksta. Aišku, jūs galite neatsakyti šį klausimą, bet mes atstovaujame ES šalis, kurios Kai kurios jų yra ir mm, saugumo tarybos narės, tad norėčiau sužinoti, ką jūs pasakytumėte apie dabartinę ataskaitą, kaip su jie yra elgiamasi. Bet be kita ko jūs pasakėte, kad reikėtų pažvelgti e, vėl į tai, kas vyksta gazos ruožė per politinę perspektyvą. Europos parlamentas ir Europos Sąjunga stengiasi e, sugražinti konfliktuojančias šalis prie dėrybų stalo, kad būtų išspręsta ta konfliktinė situacija. Tačiau, kaip mes supratome, e, tai gali būti pasiekta tik tada, jeigu yra gerbiami tarptautiniai teisės ir dėl žmogaus teisės ir humanitarinės teisės. E, Ir jeigu mes patys ignoruojame, pavyzdžiui, tuos įrodymus, kuriuos jūs pristatėte, kaip mes galime na, e, priversti e, tarptautinių teisės aktų laikytis konfliktuojančias šalis. Ačiū Jums už atsakymus ir ačiū Jums už atliktą darbą. Además de un problema político, tenemos un problema de tiempo. Eh, tengo como hoy. Ne, be, be politinės problemos yra ir laiko problemos, nes dar aštuoni e, žmonės nori pasisakyti ir turime dar abiejų ambasadų atstovus, dar turėsime suteikti žodį poniai Deivis, kad jie atsakytų klausimus. E, žinau, kad e, sunku, bet prašyčiau visų kolegų kalbėti trumpai. Demis Meker. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu olandiškai. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Deivis už e, pateiktą ataskaitą. Norėčiau padėkoti jos komandai už e, atliktą darbą dėl konflikto gazos ruožė, kuris prasidėjo 14 metais. Kai susipažinau šiu, e, šią ataskaitą, mane iš tiesų nustebino uh, E, tas smurto lygis. Ir nežinau, ar teisinga čia naudoti terminą konfliktas. Mirtis, smurtas, sunaikinimas, e, kuri, už kurį atsakingos tiek Hamas, tiek Izraelio karinės jėgos. Gal šis e, apibūdinimas yra tinkamesnis, bet to konfliktas trunka dešimtmečiais. Ir matome, kad situacija tikrai šiuo metu nėra e, gera. Mes pagidaujame, kad būtų pasiektas taikos sprendimas tiek Palestinai, tiek Izraeli, Izraelio atžvilgiu. Dauguma pa, paprasti žmonės pritarė šiam tikslui. Taigi mes pagidaujame, uh, kad e, būtų užtikrintos abiejų tautų piliečių teisės. Ir smerkiame e, Izraelio e, vykdomus išpolius prieš pilietinius prieš Palestinos civilinius objektus. Aišku, Izraelis turi teisę gintis, tačiau turi laikytis taip pat ir tarptautinės teisės. Be to taikomos priemonės turi būti pagrystos būtinumo ir proporcingumo principais. Ir E, Izraelis taip pat turi laikytis ir humanitarinės teisės, turi atskirti karinius ir civilinius objektus. Ir be abejo e, į konfliktą neįtraukti civilių. Kitaip tariant, negalima vykdyti išpolių prieš paprastus piliečius. Mes smerkiame E, Izraelio politiką gazos ruožio atžvilgiu. Ir mm, toks sprendimas mm, tik tai paneigė ten gyvenančių žmonių teisės. Todėl prašome, kad būtų rastas e, sprendimas nes jeigu sprendimo nėra, nuo to kenčia e, milijonai žmonių. Dar sureaguosiu į tai, ką pasakė ponas Havitas. E, pone Deivis, e, kaip jūs manote, kaip į jūsų ataskaitą reaguos tarptautinė bendruomenė? Izraelis savo iniciatyvą parengė tokią savą e, ataskaitą, kurioje tiesiog e, paneigiami tie kaltinimai, kuriuos jūs e, įvardinate savo ataskaitoje. Taigi aš norėčiau sužinoti, kas bus su jūsų ataskaita, su čia pateiktomis rekomendacijomis jungtinėms tautoms. Ypač jūsų rekomendacijos skirtos uh, E, gazos ruožui ir ten gyvenantiems paprastiems žmonėms. Ja, Dank, Frau Furs... E, toliau Palestinijos delegacijos atstovas ponas Naiser. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Devis. Aš pasigendu vieno dalyko šioje ataskaitoje. Kitaip tariant, jūs negalėjote atlikti tyrimo vietoje. E, kyla klausimas, kodėl. Ar tai yra susijęs su Izraelio stigmatizacija? Izraelis e, atsisako e, nuolatos įleisti Europos parlamento narius į gazos ruožą. Paskutinis mūsų vizitas ten įvyko 12 metais ir matėme, kokia ten yra sudėtinga situacija. E, Ir tai e, gazos ruožas yra panašus kaip į e, kalėjimą be sienų, žmonės ten neturi perspektyvų. Taigi, visi žmonės, kurie pasisako už, pilietin, už žmogaus teisės, mato kad gazos ruožė yra pažeidinimas žmogaus teisės. Taigi kyla klausimas, kaip mes galėtumėm spręsti šią problemą. Gazos ruožė yra gyvendinami įvairūs projektai, kurie iš dalies yra finansuojami uh, mūsų mokesčių mokėtojų. Tai yra humanitariniai projektai susiję su nuotekomis, vandeniu, energetika. Tačiau e, šiems projektams e, kyla problemų juos įgyvendinant ir mokesčių mokėtojai kelia e, kelia klausimų, kiek laiko dar bus na, tie projektai finansuojami jeigu jų gyvendinimui nuolatos, kenkia, nuolatos yra kenkiama. Taigi norėčiau sužinoti, ką ES galėtų padaryti. O dėl Izraelio aš pagaidaučiau, kad Izraelis būtų atviresnis kontaktams su Europos parlamentu. Dabar galima sakyti, kad mes Europos parlamente matome, kad na, negalime padėti e, išspręsti situacijos, nes e, trūksta mums e, informacijos apie pačią situaciją ir tai prisideda tik prie e, ekstremistinių jėgų stiprėjimo regione. Tak, eh, ordförande. Tak, fru Davis, for... Eh, ačiū pirmininkė, ačiū poniai Davis. Manau, kad mes visi esame šokiruoti, priblokšti tų kančių, kurios lydi Izraelio-Palestinos konfliktą. Aš pats turėjau galimybę nuvykti į vietą, lankiausi Gazoje, taip pat Izraelio pietinėje dalyje ir matėme to konflikto pasiekmes. Šioje ataskaitoje yra keletas dalykų, yra pateikiama detalesnė konflikto priežasčių analizė, kuris e, plėtojasi mums stebint dabar. Gazoje e, vyriausybė, vyriausybė yra teroristinė organizacija Hamas. Hamas savo e, reglamentuose, savo pamatiniuose dokumentuose teigia, kad Izraelis turi būti nušluotas nuo žemės paviršiaus, kad žydus reikia išnaikinti. Hamas sistemingai daugelį metų e, skleidžia anti, anti, anti, anti propagandą, antisemitinę propagandą. E, Ir tai yra viena iš daug, vienas iš daugelio veiksnių, kuris sprendžia, kad situacija toliau blogės. Jeigu mes nepakeisime šios perspektyvos, jei nepradėsime e, diskutuoti apie tai, negalėsime išvengti to, kas vyk, vyksta gazos ruožė ir to, kas vyko 2014. -aisiais. Dar vienas dalykas. Izraelis griebėsi smurto Ir tai e, Izraelis reaguoja į puolimą ir tai jam sutikia teisę gintis, reaguoti, e, apginti savo žmonės. Izraeliui tenka prievolė ginti e, Izraelio gyventojus nuo išpolių iš išorės. Kas Izraeliui suteiktų ateities perspektyvą? Izraelis kaltinamas terorizmu, tačiau atrodo, kit, kit, kita alternatyva būtų Izraeliui išlyk, išnykti, atsižvelgiant vis, visas tas antisemitinės kalbas, kurios nepalieka Izraeliui jokios perspektyvos. Matome, kad e, šių įvykių pasikoje Izraelis įgyja teisę gintis. Reikia viską nagrinėti konkrečioje perspektyvoje dabar vyksta tas pats, kas vyko 2014-aisiais. Mes visi žinome, kad norime išvengti papildomos smurto, nenorime, kad toliau būtų šiame konflikte liejamas kraujas, norime sprendimo, norime, kad egzistuotų nepriklausoma Palestinos valstybė ir kad Izraelis galėtų gyventi saugiai be antisemitinių kalbų. kodėlgi egzistuoja tokie veiksniai, apie kuriuos mes kalbame šioje diskusijoje. Kodėl jūsų ataskaitoje randame nuorodų į tai, kodėl uh, jūsų ataskaitoje nėra, jūsų ataskaitoje patikta analizė nėra šių veiksnių. Okay perdonen que les insista pero es una cuestión de respeto al resto de sus compañeros hay más personas que han pedido la palabra. aš atsiprašau bet tai iš tikrųjų yra pagarbos jūsų kolegoms klausimas yra daugiau norinčių pasisakyti jeigu norite išklausyti ponią deivis turite kalbėti trumpiau nes kitaip jūs negalėsite atsisaky, pasisakyti ponas auštrevičius. ponas auštrevičius. ačiū pirmininke aš neišgirdau jūsų žodžių. Atsiprašau. <clears throat> Pone Deivis, ačiū už e, Jūsų pranešimą. Tai nebuvo vien tik tai pranešimas. Aš e, jutau daug ir e, Jūsų vidinės emocijos. Jūs nelikote bejinga tam, ką Jūs tyrėte. Nors Jūs pripažinote, kad Jūs neturėjote galimybės aplankyti tų vietų ir pamatyti to, kas vyksta savo akimis. Aš turiu keletą pastabų. Pirmiausia, Izraelis kaip ir kiekviena valstybė turi konstitucinę teisę gynybai ir savo piliečių saugumo užtikrinimui. Ir aš manau, mes turime tą pripažinti. Kaip mes pripažįstame savo, mes pripažįstame Izraeliui. Iki tol, kol Hamas e, vadovėliuose bus e, nuorodos, kad Izraelis turi būti sunaikintas ir e, vaikai auklėjami šitoj dvasioje, nebus daugiau saugumo. Mes irgi tai žinome. Jūs rašote, kad palestiniečių aukos daugiausiai yra civiliai. Kaip jie nebus civiliai, jeigu naudojami žmonių skydai, civilių skydai. Ir Hamas e, kovotojai daro tai sąmoningai. Ir aš manau, tai yra visiškai nežmogiška. Taip aš sutinku, kad e, reikia vengti visų aukų ir maksimaliai sumažinti jų skaičių. Bet kol kas aš nematau galimybės, kadangi vyksta iš tiesų paskelbtas ar nepaskelbtas karas. Pastaroji e, nusikaltimų banga susijusi su e, peiliais, kuomet subadomi civiliai gatvėse. Aš manau, kad tai yra tikrai ne 21 amžiaus e, gyvensenos apraiška. Tai yra tragiška vėlgi terorizmo, naujos terorizmo rušies apraiška. Galbūt mes ir tai tirsime kažkada. Bet mano klausimas jums yra toks. Jūsų paskutinėse eilutėse pranešimo yra parašyta, kad jūs tikitės, kad bus reakcija iš abiejų pusių. Tiek Izraelio, tiek Palestinos. Ar jūs girdėjote kokią nors reakciją? Ir jeigu girdėjote, kokia tai buvo reakcija? Ačiū. Senora Post. Pane Post. Ačiū poniai Deivis už ataskaitos pristatymą. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Vis dėlto taip pat pateiksiu ir pastabų. Šis, ši ataskaita. E, ji buvo parengta e, galvojant tik apie žmogaus teisės ir apie karinius dalykus neturėtų čia eiti kalba. Ataskaitoje reikia kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus, e, kurie yra padaryti karinio konflikto metu, kuris e, atsirado dėl Izraelio kaip valstybės sukūrimo. Taigi, e, Ataskaitoje taip pat reikėtų kalbėti apie abipusės. Ir aš nesu pasirengusi e, paremti vienos ar kitos pusės. Kalbant apie parengtą ataskaitą, čia yra e, konkrečiai kalbam apie tai, kaip vyksta e, tas žmogaus teisų pažeidimas ir kaip tarptautinė bendruomenė neprisėma jokios atsakomybės ir Izraeliui tenka e, didesnė atsakomybė už žmogaus teisų pažeidimus tarptautinės bendrijos akise. Taigi norėčiau, norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Bendroji deklaracija ir jos 30 straipsnis yra pakankamai griežtai suformuluotas. Ką mes galime padaryti, kad jis e, būtų įgyvendintas. Ar reikia tą e, bendrą deklaraciją peržiūrėti siekiant užtikrinti, kad šis dokumentas ir kiti dokumentai būtų efektyviai gyvendinti žmogus teisų srityje. Taigi yra susidariusi labai sudėtinga situacija tiek ES, tiek kitoms šal, tiek, tiek kitom šalims ir atrodo, kad tarptautinė bendruomenė vengia bendradarbiauti, kad atremtų uh, globalius iššūkius. E, toliau antras e, klausimas. Gaza ruožas. Ar tai yra saugi vieta, ar ją galima sugražinti pabėgėlius, palestiniečius? Ačiū. Ačiū dabar žodis poniai Baryk ir po to ponui Terek. Taylor, atsiprašau. Ja, ich möchte einfach nochmals noch darauf hinweisen, dass die Situation in Gaza. Ačiū. Norėčiau pasakyti, jog padėtis ir Gazoje, ir Izraelė yra karo pasiekmėje. Pats turiu vaikų ir e, manau, kad e, dėl vaikų net neturėtų būti e, diskutuojama, net naudoti vaikus kaip gyvus skydus Izraelio. Iz, iz, iz, iz, iz, iz, iz, iz, aviatoriai negali atskirti vaikų nuo kareivių Iš tiesų, gazos rožo perdavimas įvyko, žydų ten nebėra, bet e, taikų sambuvis labai sudėtingas yra. E, Hamas buvo teisėtai išrinkti ir dabar grasina Izraelio sunaikinimu. Vokiečiai, mes vokiečiai turim patirties su, su sunaikinimu, mes kalbame apie e, dėrybas, bendradarbiavimą, tai gali būti sunku. Dabar kitas dalykas perkelimo veiksmai. Tai nėra žemės žemės e, užgrobimas. Tai žemės e, mainai, būtent tai vyksta ir manau, jog e, tai labai sudėtinga, nes kalbame visuomet apie, apie užkariavimą, o šiuo atveju yra statoma, bet statomi ne namai, o O, o, o, o tuneliai iš cemento, o statomi namai neatsilaiko prieš vėją. Tai turėtume galvoti apie tai, ką finansuojame, ką remia ir kaip pragmatiškai eiti priek, nes reikalo turim su karo e, situacija ir visiško sunaikinimo e, grėsme Izraelio atžvilgiu. Tačiau Turime nepamiršti, kad Izraelis labai maža valstybė. Tikrai turėtumėm to nepamiršti, ieškodami sprendimų. Turime paaiškinti, kodėl Irake leidome tūkstančiam žmonių mirti. Turime, aišku, paaiškinti, kodėl mes stambiausi ginklų eksportuotojai, kodėl šimtai vaikų badauja įvairiose šalise. To turime nepamiršti, diskutuodami to klausimu. Ponas taip, ačiū pirmininkė, labai ačiū poniai Magaon Davis. Uh, Iš tiesų, ataskaitą tikrai buvo e, sunku renkti, pristatyti. Turim porą klausimų, bet prieš užduodamas e, juos e, norėčiau pakomentuoti kai ką, kas buvo čia pasakyta apie konfliktą tarp Izraelio ir Palestinos. Žinoma, Izraelis turi teisę gintis, tačiau Izraelis turi galę ir tą turi lydėti atsakomybę. Ir tikrai ne, ne, nereikėjo administracinio sulaikymo, gazos blokavimo, neleg, nelegalaus apgyvenimo arba šitiek daug žudžių civilių, arba kolektyvaus baudimo bendruomenės. Lankiausi gazoje, iš tiesų tai buvo labai skausminga matyti, skausminga patirtis, tikrai jos nepamiršau. Jūsų ataskaita tikrai uh, buvo tai, ko mes e, laukiame. Porą klausimų. Kokios praktinės pagalbos gavote iš ES delegacijos į Palestiną ir Izraelį? Ir e, iš ES valstybių narių. Ar manote, kad ES ir jos valstybės narės daro pakankamai, kad e, pagelbėtų jums atlikti darbą konkrečiai ir vyriausiai galiotinė tai darė? Ką mes galime padaryti, kad padėtumėm jums atlikti savo darbą? Antrasis klausimas turbūt e, to, toks, toks pats, kuris buvo užduodamas čia e, įvairiais e, būdais. Tai susijęs su jūsų rekomendacija, kur jūs kalbate apie tai, kad trūksta gyvenimo rekomendacijų pateiktų ankstesnių faktų rinkimo misijų jungtinėse tautose. Tai iš tiesų, ko reikia, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos. Muchas gracias, perdón por meterles tanta prisa, pero quiero darle la palabra. Ačiū. Norėjau suteikti galimybę poniai Magaundai vis atsakyti į visus jos užduotus klausimus. O po to suteiksiu žodį ambasado atstovams, jeigu jie norės kalbėti. Tačiau pirmą ponę Deivis Išgirdau daug klausimų, aišku, didelė dalis jų yra retoriniai, nes juos ne, negalima atsakyti, bent jau aš negaliu, nes aš nesu politikė, aš tiesiog um, dirbau savo darbą, kiek išgalėdama, pirmininkaudama komisijai, kuri rengia tą skaitą. Mm. Norėčiau sureaguoti į susirūpinimą išsakytą e, čia Prancūzijos atstovo, ar reikėjo pritraukti karo reikalų žinovų. Na, tikrai negaliu su tuo nesutikti. Ir galbūt e, komisija būtų tik tai geresnės kokybės, jeigu būtų karinių reikalų e, žinovo tikrai pritariu tą tai analizai, būtų labai naudinga, jeigu komisijoje būtų dirbęs karo reikalų žinovas. Na, vis dėlto buvom pritraukę karinį ekspertą, kuris e, turėjo patirties. E, jis buvo iš didelės vakarų valstybės, jis turėjo ir e, operatyvinės patirties. Uh, Nes, aišku, galėjo įvertinti tai iš nuotraukų, kokie ginklai buvo naudojami, tai tikrai jo žinios buvo panaudotos komisijoje, kalbėjomės ir su kitais karo ekspertais, daug jų iš Izraelio. Uh, ir bandėme iš tiesų pasitelkti ekspertų žinias. Buvo, regis, pasakyta, kad karinis aspektas nėra svarbus šiame kontekste. Aš nesutinku su to, kad tai labai svarbu, nes iš esmės vyksta karas ir dėmesio centre buvo tarptautinė humanitarinė teisė. Kalbant apie daug incidentų, kuriuos analizavome, E, e, iš tiesų e, sunku komentuoti, kas, kas vyko, jūs sakėte daug kas, kas aišku ir tai, ir tai, tačiau vis dėlto pagal tarptautinę humanitarinę teisę tai yra neaišku, ypač jeigu negali gauti informacijos, kurios reikia vertinimui atlikti iš tiesų, koks tas karinės tikslas buvo, kokie ginklai buvo naudoti, apie, e, apie visą, e, visą tai, tai turbūt yra galvojama, kai metamos bombos ant namų, kuriuose yra e, žmonės, nes iš tiesų labai atsakingai galvojame apie formuluotės ataskaitą, nes e, iš tiesų tai e, buvo tarsi minų laukas, taip galima pasakyti, nes jeigu kažkas tai turi politinį paramą, priemonės, e, ginklus ir, ir, ir, ir iš, iš tiesų. Na, jeigu būtų galima nusiųsti ekspertus į vietas, kad jie atliktų profesionalo tyrimą, būtų labai gerai, mes tokių išteklių neturėjom. Nes iš tiesų buvo kai kurių e, problemų, bet tai jungtinių tautų vidinės reikalas, mes padarėme viską, e, esamom aplinkybėm. Čia tikslas nebuvo vertinti, kas Deividas, kas Galijotas e, yra, nes iš tiesų reikia vertinti principus tarptautinės humanitarinės teisės ir visi tie principai yra taikomi visoms šalims veikiančiom regione. Ir mes bandėm remtis e, būtent tais standartais, kurie taikomi visiems. Kas toliau bus su ataskaita? Na, greičiausiai nuguls į stalčių, nebent kažkas tai pasikeistų su dinamika regione. Ir praeitą savaitę e, pama, pamačiau, kad praktiškai netgi prezidentas Obama beveik pasidavė, vos nuo, nuo kėdės nenugriuvau, tai pamačiusi, e, tai viskas e, tarsi ir veikia. Na, tikėsime, kad ES nepasidavė ir padarys viską kad padarytų tai, kas turi būti padaryti. Tai dabar atsakant į klausimus, kas turėtų vykti, aišku, turi būti deramasi dėl taikos, dėl saugumo Izraeliui, dėl apsisprendimo e, Palestinai, e, tom dviem valstybėm, kad e, abi tautos gyventų taikoje šalia kitoks, žinome, kaip tie standartiniai sutarimai turėtų atrodyti. Na, ar yra politinė valia regione tai padaryti? Na, iš tiesų, aš kaip atsistatydinusi teisėja ne, neturiu tai atsakymo. Jūs aktyviai dalyvaujate politinėje veikloje, turbūt jūs ir galėtumėte atsakyti, tačiau aš negaliu e, kalbėti apie tai, kas turėtų vykti. Aišku, mane labiausiai neramina nebaudžiamumas. Ir manau, kad e, turime neužmerkti akių, nes e, e, iš tiesų Izraelis ėmėsi žingsnių, kad pateiktų informaciją internete, tai reikėtų atidžiai stebėti. Girdėjau, kad e, gali būti, jog vyko ir, ir areštų įvykdytų valdžios gazoje. Na, prieš porą dienų apie tai rašė New York Times. Uh, Na, aišku, turime stebėti viską ir daryti spaudimą grupėms vietose, nes, aišku, geriausia būtų, kad vietos valdžia pati atliktų uh, E, tyrimą, kaip tik tai apie, e, apie tai klausimas ir sukasi tarptautiniam baudžiamajam e, teis, teisme ir kaip tik tai iš tiesų preliminarus vertinimas atliktas kreiptasi į daugelį valstybių narių padėti atlikti tą vertinimą. Na, tikiuosi, kad jūs esate pasirengę tai daryti, nes ši patirtis man buvo šiek tiek kitokia negu ankstesnė, nes ekspertų komitetas atliko paskesnį darbą po Goldsmito ataskaitą, žiūrėjom, kaip gyventintos rekomendacijos, ar jos įgyventos. Ir antrą kartą aš tada buvau pirmininkė, dešimtaisiais lankiausi gazos ruožę. Ir žinau, kaip, kaip, kaip kenčia ta žemė ir joje gyvenantis žmonės. Ir, ir, šį kartą negalėjom, viskas e, buvo susijęs su tuo, kokia saugumo padėtis e, Sinanijoje. Na, e, Dėja viskas įvyko taip ir aišku, savo ataskaitoje netikėme daugiau negu galime teikti, atsižvelgiant į tos apirubojimus, kurių turėjom paisyti dirbdami. Na, pažvelgsiu dabar, kokie dar klausimai buvo užduoti. Na ir e, dar dėl to, ar ataskaita nuguls į stalčių, ar jį taip atsitiktų, kas tuomet bus po tos e, metų patirties. E, kai, kai, kai skaičiau liudytojų parodymus, norėjau, kad išgirstumėt jų balsus. Nes e, jie iš tiesų e, klausė, ar, ar šį kartą kas nors pasikeis, jeigu mes kalbėsime su jomis. Aš e, tiesiog galvojau, kad kažin. Ir nežinau, galbūt kažkuria tai diena, jeigu turėsim priemonių, galbūt bus įvykdytas teisingumas. Kartais prireikia tam daug laiko, tačiau vis dėlto teisingumas būna įvykdomas. Muchísimas gracias. Eh... Eh, Ačiū. Ar ambasado atstovai norėtų pasisakyti, ar norėtumėte kalbėti? Tris minutės. Taigi žodis suteikiamas poniai Veilertal, e, Izraelio ambasados e, ministrai patarėjai. Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad mes gerbėme e, ponę Deivis e, kaip e, nepriklausomos tyrimų komisijos įvykė, skirtos ištirti įvyk, įvykiams gazoje pirmininkė už jos ob, objektivumą. Teisėjai Deivis mandatą suteikė Junktinių tautų žmogaus teisų humanitarnė taryba. E, E, taip pat noriu pabrėžti, kad buvo. Mes užfiksavome labai antiizraelietišką nusiteikimą, nes taryba e, per pastaruosius penkis metus priemė daugiau rezoliucijų smerkiančių izraeliniais visas likęs pasaulis. Joje e, musul, musulmoniškos ir arabų šalis balsuoja, visada balsuoja prieš Izraelį. O vertinant pačią ataskaitą ir joje pristatoma perspektyva konflikto, jį, ją reikia vertinti iš dviejų pusių. Visų pirma, dėl iššūkių, su kuriais susiduria Izraelis ne tik Gazoje, bet ir vakarų krante. Tarptautinė humanitarinė teisė nekalba apie tokius e, nevalstybinius veikėjus kaip Hamas organizacija, bet kalba apie šalis, kuriuose yra teisinė valstybė kurios laikosi mm, įstatymų. Kaip teroristinė organizacija arba tokia žlugusi valstybė kaip Sirija ar Libija turėtų būti vertinamos? Jungt aš, mes tikimės, kad Junktinių tautų taryba paskyrusi e, šios komisijos narius e, galėtų imtis ir kitų e, atvejų, pavyzdžiui, situacijos Jemenė, tačiau tokių tyrimų nėra ir, ir nesulaukime pasmerkimo situacijos ten. Izraelis turi savo procesus ir, ir, ir mechanizmus ir juos nalatos tobuliname, sprendžiame žmogaus teisų pažeidimus ir tai atsispindi teisėjos parengtoje ataskaitoje. Izraelis, bet vertinant bet kokiais kriterijais, padaro daugiau nei bet kuri ES valstybė. Ir mes išnagrinėjame visą informaciją, jie išnagrinėja, e, karinis generalinis advokatas ir nusprendžia karinį tyrimą. Tie tyrimai pagristi e, karių e, parodymais bei Palestinos. E, palestiniečių parodymais. Nors Izraelio teisinė sistema yra visapusiškai įgyvendinama, reiktų klausti, kelti klausimą, kokiu mastu Ar šiame, šioje ataskaitoje buvo remtasi kokiu nors kariškiu e, patirtimi ir išmanimo, ar ne? Mes tuo abejojame. Izraelis siekia laikytis aukščiausių tarptautinės teisės reikalavimų ir suteikė teisėjai Deivis visą prašytą informaciją. Izraelis e, laikosi visų tarptautinių dokumentų šioje srityje. Pasaulio dešimt įtakingiausių generolų, kuriems vadovavo NATO generolas, apsilankė Izraelyje, priejo išvados, kad Izraelio pajėgų panaudojimas buvo reikalingas pagal ir, ir buvo e, ir, ir jėgos panaudojimas buvo atitiko proporcingumo ir reikalingumo principus. Ačiū. Toliau žodis Palestinos ambasadoriui. Madame la juge, merci beaucoup. Ačiū, ponė teisėja, už jūsų ataskaitą, kuri mus tikrai labai sujaudino. Pone e, žmogaus teisė komiteto pirmininkė, ačiū už mums suteiktą galimybę pasisakyti. Mes nenorėjome čia ateiti Mes, palestiniečiai, atėjome čia, kad išklausytume ataskaitos, kur kalbama apie mus, bet po kolegės iš Izraelio pasisakymo, kuris mane tikrai nustebino, nes jis sakė, kad Izraelis laikosi žmogaus teisų teisių e, e, nuostatų. Aš stebiuosi šią deklaraciją ir noriu paklausti, ar iš tikrųjų laikomasi žmogaus teisių ir Izraelis laikosi tarptautinės teisės, nors kolegė iš Izraelio teigia, kad e, E, nepaisant jos vyriausybės diskriminacinės politikos, kuri, pras, kuri pra, buvo pradėta vykdyti prieš paskutinį konfliktą 2014, kuomet 1600 palestiniečių buvo nužudyti savo žemėse. O kaip su šimtu tūkstančių palestiniečių, kurie šiandien neturi prieglopsčio, Izraelis E, prisiminkime, ką e, Brazilis nuveikė 1948-aisiais. Jeigu Izraelis laikosi tarptautinis teisės, e, tai čia esanti ponė turėtų kritikuoti savo vyriausybės politiką, nes 1968 metais okupuotose teritorijose toliau vykdoma kolonistinė politika. Ir aš klausausi Europos parlamento narių, kurie sako kvailistės yra įžeidimas visiems europiečiams, ypač tiems, kurie balsavo išrinkdami e, narius. Nes jeigu sakoma, kad po e, 28 valstybių narių apsisprendimo e, sakote tokius dalykus, ponė, aš jūs tikrai raginu įsigilinti į ES poziciją ir jeigu jūsų netenkina ES e, pozicija, pasidomėkite tarptautinės bendrijos nuomonę, kuri teigia, kad tų teritorijų kolonizavimas yra neteisėtas. Europos parlamento narys turėtų žiūrėti tarptautinės teisės pamatinius principus. E, pagal ją e, e ko, ne, negalima kolonizuoti, užgrobti kitų šalių teritorijų. Izraelio e, vykdoma kolonizavimo politika yra neteisėta. tai neteisėta. Mes, mes neprašome, Palestina neprašo nieko, kad, kad būtų mūsų draugais. Mes prašome, kad ES išliktų ištikima savo vertybėms ir principams. O ES principai ir vertybės tai pagarba tarptautinės žmogaus teisėms, tarptautiniai teisiai. Mes ne, vis, ir, ir tai pareiga prievolė tenkanti Europos Sąjungai. Aš Aš negryšiu prie šiandienos diskusijų temos, bet aš norėčiau pakomentuoti teisėjos. Aš noriu padėkoti teisėjai už juos duotus atsakymus ir nieko neturiu ką pridurti. Ačiū vienai pusiai minutės dabar sakyk žodį jums. Ačiū, aš norėčiau padėkoti poniai Deivis už ataskaitą. Gerbiami kolegos, pabaigoje mes turėtumėm pasakyti, kad e, mes negalime leisti, kad vaikai yra žudomi, ligoninės bombarduojamos. Ir e, akivaizdu, kad visa tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Ir į tai reikia sutelkti mūsų dėmesį. Dar vienas dalykas. E, buvo kalbėta apie, apie antisemitizmą, antisemitišką atmosferą. Vis dėlto, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės ir tūkstančiai izraeliečių miršta, ar tai yra antisemitizmas? E, man atrodo, kad Europos parlamente reikia veikti, kad būtų padėtas taškas tokiems žmogaus teisų pažeidimams ir kad vaikai nebūtų žudomi gatvėse. ES turėtų įnešti savo indėlį į taiką. Artimuosiuose rytuose mes pasieksime taiką tik tai, kai bus išspręstas okupuotų teritorijų klausimas. Ačiū, ponė Deivis, gal norėtumėt dar kartą pasisakyti. Aš norėčiau padėkoti visiems už jūsų dėmesį. Tikiuosi, kad jūs e, išgirdote e, Izraelio ir Palestinos gyventojų patirtį. Pastarieji ragina visus, kad būtų užtikrintas ilgalaikis saugumas ir taika um, Izraelija ir Palestinoje. Ačiū. Kaip matote, šios diskusijos yra labai sudėtingos Europos parlamente. Ir labai malonu E, išgirsti jūsų patirtį apie atliktą e, tyrimą. Ačiū visiems. Vamos a empezar el siguiente punto, así que las personas que quieran. Gerbimi kolegos, perikime prie kito darbo tvarkės punkto. Prašau visus susėsti. O tie, kurie nori išeiti, prašome palikti posėdžių salę. Taigi dabar mes apžvelgsime žmogaus teisų situaciją e, Burundija. Žinote, kad yra užginčyti e, rink, prezidento rinkimai. E, Pierre Nkurunziza trečią kartą e, kėlė savo kandidatūrą e, prezidento rinkimuose ir šiandieną mes e, pakvietėme poną Pierą Kmindą, kuris papasakos mums, kas vyksta Burundija. Šiuo metu jis yra gydamas gydomas Belgijoje e, po to, kai buvo įvykdytas prieš jį išpolis. E, jis dabar geriau jaučiasi ir pereitą penktadienį jo sunus, e, kuriam buvo 25 metai, buvo nužudytas Bujumburoje, o jo žentas taip pat buvo nužudytas. Jo kūnas buvo rastas Ehm, po to, kai ehm, jis buvo sulaikytas policijos jėgų. Taigi, kalbant apie susidariusią situaciją, galime ją įvardinti katastrofišką. Ehm, Burundžio valdžia praktiškai pareiškė ultimatumą savo paties gyventojams. Ir tai, aišku, tik tai dar pablogina žmogaus teisų situaciją. Mes baiminamės, kad, mes baiminamės, kad Burundija kils pilietinis karas. Ir apie tai informavome ponę Mogarinį ir Europos parlamento pirmininką. Šiandieną e, su mumis yra e, daug svečių, kurie ketina e, papasakoti, kokia yra dabartinė situacija. Taigi visų pirma, aš norėčiau suteikti žodį ponui Virkulion. Ačiū, ponė pirmininkė, esu Thierry Virkulion E, esu atsakingas už Centrinę Afriką, tarptautinės krizės grupėje. Ši grupė domisi Burundžių nuo 78 e, metų ir nuo tų metų visą sekame padėti Burundyje. E, kaip žinome, taip pat ir, ir, ir po rušo susitarimų ir paskutinių rinkimų. Dabar e, Burundžio krizė žengė į trečiąjį etapą. Pirmasis prasidėjo 2014-aisiais, kuomet e, po rinkimų e, iš, iškilo nesutarimų tarp valdančiosios partijos ir, ir, ir rinkimus laimėjusių partijų. Taip pat gatvėse buvo uh, žmonė gatvėse buvo, pasip, buvo iškilę pasipriešinimo dėl prezidento Gurunzuzi apsisprendimo e, jaunimas mm, išreiškė savo protestą ir susilaukė smurto iš valstybės pusės. E, Ir šią vasarą po e, Nkurunziza perinkimo prasidėjo trečioji Burundžio krizės fazė e, ginkluoto pasipriešinimo tarp dviejų stovyklų e, etapas. Įvy, mm, valstybės, įvyko nepavykęs valstybės perversmas ir, ir visiškai buvo radikalizuotos izoliuotos jėgos, e, izoliuota opozicija ir prezidento Unkurunzizos perrinkimas šį, šią vasarą bei sudaro įspūdį, kad, kad vienintelė pokyčių galimybė tai ginkluotas pasipriešinimas. Šiame trečiame etape matome, kad režimas visiškai izoliuojasi šalies viduje, tai tampa visiškiau, bei taip pat jis, e, jį vis labiau izoliuoja ir tarptautinėme kontekste. Visų pirma, e, valdančioji partija elgėsi atitinkamai ir CNDD, e, DFDD partija tas saviizoliavimas iliustruojamas ir tai, kad Burundžio visuomenėje, iš Burundžio visuomenės aktyvios veiklos pasitraukė daugybė organizacijų dėl e, besitėsiančio smurto. Taip pat armijai sutiktos labai didelės galios ir kaip pirmininkė pasteb, pažymėjo pas, savo pasisakymę, vis dažniau pasigirsta e, pilietinio karo terminologijos Burundyje. Tai labai aiškiai atskleidžia, kaip pasiskirstė jėgos šalyje, e, kokios yra taikios jėgos pagal e, Arušos susitarimą. Ta režimo savizolacija ir vis didesnė jo izolacija pasaulyje. Tai tą izolaciją lydi pasmerkimas, griežtas pasmerkimas tarptautinėje žiniasklaidoje. Daugelis žurnalistų, tarptautinių žurnalistų dirbusių šalyje susilaukia grasinimų, tarptautinė spauda. Tarptautinės spaudos atstovai e, susilaukia policijos represijų ir mm, Pavyzdžiui, Belgija buvo apkaltinata tuo, kad padeda, teikia pagalbą opozicinėms pajėgoms. Taip pat prasidėjo žodžių karas tarp Žumbūros ir Kigalio. Ir valdžia imasi tik kosmetinių priemonių, reaguodama į tarptautinės bendruomenės reikalavimus, pavyzdžiui, į reikalavimą e, nukelti rinkimus, pavėlinti rinkimus. Ką sako Burundžio žmonės, šiandien kalbantis su jais? Jie sako, kad e, įvykiai, kurie klostosi šalyje nuo balandžio mėnesio, labai jiems primena įvykius tais metais, kur, po, po kurių prasidėjo pilietinis karas. Visiškas dialogo atsisakymas, e, politinės erdvės mažėjimas, e, taip pat E, konkrečių asmenų žudimai, girdima retorika, visa tai primena praeitį. Ir tie burundiečiai, su kuriais e, apie tai kalbėjome, būtent tai pažymi ir jie sako, kad tai, kas vyksta keletą pastarųjų metų, jiems primena tai, kas vyko 90-aisiais ir, ir, ir įvykius, po kurių prasidėjo pilietinis karas. Galime svarstyti du scenarius ir, ir, ir, ir, ir jais remiantis prognozuoti, ko tikėtis per kitus du mėnesius. Pagal pirmąjį scenarijų reikėtų la, tikėtis naujų valstybės perversmo bandymų, apie tai e, domenų turi saugumo tarnybos. Kitas scenarius tai tam tik tikro karinio konflikto pradžia kai kuriuose šalies regionuose E, tai būtų jaunimas išvyktas iš Bužumburos, bei e, dabar tokių žmonių yra apie 200, 200 e, tūkstančių žmonių tapo pabėgėlis per aštuonis mėnesius. Tai žmonės iš, išsikėlė į Tanzaniją, Ruandą bei Kongo demokratinę respubliką. Vyksta e, represijos, e, vykdomos represijos prieš tam tikrus sostinės kvartalus, tačiau tai aišku nieko neišspręs, tai tik tai dar labiau e, paskatins karo veiksmus. Šioje situacijoje yra ir pozityvių elementų. Burundija, e, atrodo, liaudis žmonės yra brandesni nei vyriausybė. E, kol kas ne, dar ne, nebuvo, e, neprasidėjo konfliktai tarp skirtingų etninių grupių. E, Burundžio žmonės e, yra linkę elgtis nuosaikiai, jie nereaguoja į tam tikrą e, retorika nukreipta prieš tam tikras etninės grupės, e, kur skatinami, žmonės skatinami prisiminti tai, ką kai kurios etinės grupės, ko, etinės grupės neteko po Arušos susitarimų prieimimo ir e, šiomis aplinkybėmis tarptautinė krizės grupė mano, kad yra priemonių, kurių galima imti šioje situacijoje ir prisiminti, kokias pamokas reikėjo išmokti. Europos Sąjunga turėtų reaguoti šią situaciją. Jeigu nebus pasirimta 96 straipsnių, man atrodo, mums atrodo, kad reikėtų suspenduoti ES teikiamą pagalbą iš dalies. Žinoma, pagalba, pagalba pilietiniai visuomenė ir humanitarinė pagalba turėtų būti toliau teikiama ir, iš, ir padidinta, bet pagalba šal, šalies biudžetui tikrai turėtų būti nutraukta. Mes norime, kad Burundžio klausimas būtų įtrauktas ES dialogas su kaiminėmis valstybėmis Tanzanija, Ruanda, Kenija, Uganda ir Kongo demokratinė respublika. Mums taip pat atrodo svarbu, kad ES kuri jau e, pademonstravo, parodė savo, išreikė savo paramą Ruandų, Burundžio e, nevyriausybinėms organizacijoms ir toliau tą paramą teiktų, nes e, tų na, organizacijų narių gyvybėms grėsia pavojus. Mums taip pat svarbu, kad būtų mastu palaikomas Afrikos sąjungos dalyvavimas, pal, palaikant ryšius tarp vyriausybės ir opozicinių e, pajėgų, pagal, e, svarstant klausimus pagal atvirą darbo tvarkę. Afrikos sąjungos žmogaus teisų stebėsenos e, grupės dislokavimas taip pat turėtų būti palaikomas, taikos palaikymo misija. E, kur, dalį, kurios e, išlaidų finansuoja Europos Sąjunga. Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad e, krizė Burundija brendo jau kurį laiką per antrąjį prezidento Ngunzizos mandatą ir būtent trečiojo mandato klausimas taip aštri iškilo e, Burundija. Panaši situacija buvo ir susidariusi ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. Ir E, tokia situacija meta regioną į dar vieną nestabilumo e, situaciją. Ir tai, kas vyksta Burundija, yra, pavyzdžiui, daugeliu, daugeliu kitų regiono režimų. Ačiū, buvo tikrai įdomu. Visų pirma, suteiksiu žodį dviems kolegams, kurie prašė žodžio ir po to E, Burundžio ambasados atstovui. Ponas Demesmeker, paslopanė Weber. E, dank u, collega's. Ik zal uh, Nederlands. Ačiū, gerbiami kolegos, kalbėsiu olandiškai. Taigi, ačiū Jums už pateiktą paaiškinimą. E, laikausi nuomonės, kad e, situacija yra tikrai rimta, sudėtinga. Ir dėje jie verčia mus pagalvoti apie praeitį. Tartautinė bendruomenė e, visą laiką laikė, kad Burundis strateginė prasme nėra svarbi šalis. Ir dėl tos priežasties savo, sakykime, dėmesį daugiausiai sutelkė į tokias šalis kaip Ruanda. Ir tai toks požiūris pasirodė besantis e, klaidingas. Dabar ES e, jau ėmėsi veiksmų situacijai Burundijai pakeisti, tačiau to nepakanka, nes e, dabar matome, kad situacija Burundijoje gali įtakoti ir situaciją visame regione. Mm, vis stiprėja etinė įtampa, tą galima pasakyti ne tik apie Burundį, bet ir apie visą regioną. Taigi klausimas, ką mes galime e, padaryti. Visų pirma, reikia peržiūrėti mūsų vystamosios pagalbos e, politiką. E, pavyzdžiui, daug lėšų Burundžiui skiria Vokietija, Belgija, Niderlandams, Niderlandai ir Pastarosios šalis jau peržiūrėjo savo galimybės finansuoti Burundi. Ir taptų, tą patį turi padaryti ES, nes matome, kad didelė dalis mūsų skiriamų lėšų patenka į valdžios rankas, valdžios, kuri yra korumpuota. Uh, Taigi mes pageidautumėm, kad šalyje turėtų e, būtų įgyvendintos reformos, turi būti užtikrintas e, valdžios institucijų nepriklausomumas. E, buvo sakyta, kad Burundis priklauso didžiųjų ežerų regionui. Ir dėl pabėgėlių E, nėra, e, man atrodo, priežasčių manyti, kad e, pabėgėlių problema iš Burundžio gali sukelti etninius konfliktus aplinkinėse šalyse. Galbūt tai pabėgėlių klausimas įtakos rinkimus Ruandoje, kurie įvyks kitais metais. Ir kalbant apie Burundį, Afrikos e, sąjungos penkios šalis jau ėmėsi priemonių. Ir norėčiau sužinoti, Uganda, ar ji gali e, padaryti ką nors, kad Burundyje situacija pasikeistų. Toliau Kitas dalykas - tarptautinė bendruomenė. Ar jos e, taikoma strategija yra tinkama, ar e, pasirinkti tinkami instrumentai situacijai spręsti. Pagal kotonų e, susitarimą mes turėtume organizuoti susitikimus E, su Burundžio atstovais ir žinau, kad tų sustikimo datos jau yra numatytos. Gal galite daugiau e, pateikti mums informacijos? King, prašome. Ačiū, Elena. Ir aš norėčiau užduoti klausimų, tačiau taip pat pateikti ir tokį pamastymą. Situacija Burundyje neturėtų būti vertinama izoliuotai, nes ji apims visą e, didžiųjų ežerų regioną. Todėl Burundžio problemos sprendimas yra labai svarbus tam, kad mes galėtumėm e, pateikti atsaką e, kitoms šalims, kuriuose bus organizuojami rinkimai. Taigi koks yra dalykas. Jeigu mes neįspręsime Burundžio klausimo, e, tas e, šios dabartinės situacijos pasakmes bus jaučiamos ir e, kitose šalyse. Padidės mirusiųjų ir perkeltų asmenų skaičius. Šiandieną Europos parlamentas turi galimybių pasisakyti ir imtis veiksmų, nepriklausomai nuo tų visų deklaracijų, kurios yra pateikiamos, pavyzdžiui, Burundžio valdžios. E, pastarose yra rašoma, kad mm, Briuselis tai yra tik tai e, lobistų grupuotė e, tokios mintis yra įtvirtintos Burundžio valdžios deklaracijoje ir galiu tiesiog na, pasmerkti tai, e, kas yra sakoma, nes mes turime teisę išreikšti savo nuomonę. Dar vienas dalykas yra dabar įkalintų žmonių išlaisvinimas. E, dabar yra daug nepriklausomų žurnalistų, e, politinių atstovų, žmogaus teisų aktyvistų, kurie yra sulaikyti. Reikėtų priminti Burundžiui, kad jeigu nebus laikomosi susitarimų dėl partnerystės, bus imtasi priemonių. Mes turime kovoti už žmogaus teisės, turime galimybių tai daryti, bet to reikia prašyti, kad būtų pateikta informacija apie žmogaus teisų situacijos e, stebėjimą. Dar e, norėčiau paminėti porą dalykų. E, kalbant apie Burundį, e, tai dar kartą grįšiu prie to, ką pasakiau, kad Burundžio situacija yra aktuali visam regionui. Ačiū pirmininkė. Aš e, lab... pasisakysiu kritiškai ir mano kritika bus nukreipta e, ne Burundžio atžvilgio. Galbūt tai jūs nustebins, tačiau mano e, kritika bus skirta Europos Sąjungai ir kiek laiko Europos Sąjungai reikia sureaguoti į įvykius Burundyje. Taigi mes jau turėjome matyti e, signalus, kurie buvo e, siunčiami ne vien tik tai 14 metais, bet aš visai Aš prisimenu, kad 2010 metais e, dalyvavau delegacijoje į Burundiją. Į Burundį ir, ir tada a, mačiau, kokia yra situacija. A, žmonės a, a, mačiau sužalotus žmonės gatvėje ir kai paklausiau, kas atsitiko, man buvo pasakyta, kad tai vyko automobilio avarija. O dabar matome, kad žmonės yra žudomi visą laiką. Taigi, po, po to E, buvo padarytas įvertinimas, bandant išsiaiškinti, kas įvyko. Manau, kad tai, kad stinga skaidrumo, kalbant apie tam tikrus rinkiminius procesus, tai, tai mums buvo jau akivaizdu ir būtent tai tapo dar vienu akstinu E, kuris paskatino tokios nenormalios situacijos susiformavimą Brundyje. Ir tuo metu mūsų ambasa ambasadorius dirbantis ten nenorėjo matyti tiesos. Žinoma, situacija pasikeitė, bet tuo metu kai, kai, kelių šalių ambasadorių parama man buvo sunkiai suvokiama, ypač dėl to, kad buvo skiriama tiek lėšų, tiek pinigų paremti šalį, kuri, kur, kurios vyriausybė iš esmės buvo korumpuota. Manau, kad turime daugiau skirti dėmesio tam, kaip mūsų teikiama finansinė pagalba yra paskirstoma. Mes nenorime paremti korupcinės sistemos šalyje. Aš kalb, čia galime kalbėti apie bet, bet kurią valstybę. Aš visada pasisakau už tiesioginę paramą skirtą vyriausybinėms organizacijoms, žmonėms, kuriems tikrai reikia mūsų pagalbos, bet ne per vyriausybę, kuri yra korumpuota. Nes tie pinigai dinksta arba jų kišenėse, arba jų bankų sąskaitose vertinant tai, kas dabar vyksta Burundyje, Nežinau, ar ES galėtų kažką, ką nors nuveikti šioje situacijoje. Galbūt draugė su, su Afrikos sąjunga. Nes reikia, kad tame regione girdėtųsi labai e, aiškus, garsus signalas. Ačiū. Ačiū, ponė Weber, ponė Ana Gomes. I, I by... Ačiū. Manau, kad e, tai, ką sako Renata Weber, labai svarbu. Ir turiu pasakyti, kad e, dėje Burundės ne vienintelė vieta, kur matome, kad nėra atitikties tarp to, kas kotonų susitarime, mūsų pareiškimuose ir kokia yra realybė, tarp to, kaip tai gyvedina valstybės narės, o kartais negi komisija. Ir žinoma, tai ypač akivaizdu Afrikoje ir Burundis yra tas pavyzdys, kuris ir rodo tą netitikimą ir tas prieštaras. O dabar matome rezultatus. pasiekmes. Negalime leisti, kad e, viskas taip tęstusi. Pramonė e, diktuoja vystimosi politiką, nes tai nėra gerai nei vystimuisi, nei tiesės viršinybei, nei demokratijai, nei e, paramai žmonėm. Dilema su kiek? nes reikia e, turėti tam tikrą ryšį su valdžia, kad galėtumėm dirbti tose šalise. Esame e, pasiryšę užtikrinti, kad didžioji dalis mūsų pagalbos e, tektų tiems, kurie yra pasirengę kovoti žmogaus teisės, teisės viršenybę, demokratiją. Na, iš tiesų neturėtumėm tik tai tokiu būdu suteikti daugiau galių E, režimams, kurie pažinė žmogaus teisės. Ir tokius ženklus, kai ten matėme, tai mačiau ir Etiopiją 2005 metais. Tokie pat sunkumai kilo. Ir, ir kitur. Cecilija King nu, nuvyko į, į Burundį po to, kai mes kartu nuvykome į Nigeriją ir jie perspėjo apie tai, kas vyksta. Iš tiesų baisu, kad nepaisant jos perspėjimų materializavosi visos mūsų didžiausios baimės, kaip kad rodo pana Gimpos atvejais. Ir daug, daugelio tų, kurie kalėjimuose arba nužudyti, uh, atrodo negalime užmerkti akių ir negalime nekritikuoti savo valdžios už tai, už, už ką jie atsakinga. Iš tiesų padedama buvo režimui, kuris norėjo tik tai pratesti savo gyvenimą. Nepaisant nieko. Galiu tik tai pritarti tiem, kurie sakė, kad uh, Iš šios dienos posėdžio iš parlamento turime siūsti labai aišku įspėjimą ir kreipimasi į, į tuos, kurie gali imtis veiksmų. Tai yra e, saugumo taryba, jungtinės tautas, taip pat ES skirtingiam lygmenim. Aš nesu už pagalbos suspendavimą, kas mokės. E, e, Nes iš tiesų labai svarbu yra tiesiog nukreipti tinkamai tiem, kam reikia tos pagalbos. Tai yra kovotojams už žmogaus e, teisės ir uh, aukoms. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad nebuvau pristatymo metu, tačiau girdėjau, kas vėliau buvo pasakyta, stebime labai atidžiai, kas vyksta Burundyje. Uh, Mus labai tai neramina, nenorime, kad istorija kartotųsi. Ir matome, kad žingsnis po žingsnio kartojasi tie patys dalykai. Na, mes negalime užkirsti kelio tam, nes jau nebeįmanoma užkirsti kelio susidariusiai situacijai, tačiau labai svarbu veikti. Norėčiau kreipti dėmesį jungtinių tautų rezoliuciją, dėl kurios bus balsuojama šiandien po piet, jau turbūt tai buvo paminėta, kad labai svarbu, kad jungtinių tautų saugumo taryba e, svarstytų šitą klausimą ir būtų tvirta darydama tai. Ypač žvelgtumėm į Rusiją reikalavimą dėl, dėl sankcijų, na, iš tiesų tai buvo susilpninta. Na, bet kokiu atveju, ką norėčiau matyti šioje situacijoje, tai tai, kad mes gebėtumėm reaguoti ir daryti spaudimą jungtinėse tautose e, dėl šios rezoliucijos. Reikėtų uh, išsiaiškinti galų gale, ar galime pasinaudoti tokiam priemonėm kaip, kaip sankcijos, ar galime pasinaudoti tai, kad turime savo dispozicijoje, kad pagalba pasiektų tuos, kam, kam reikia. Turime užtikrinti, kad viešos lėšos uh, vystimuose e, atsidurtų e, tinkamose rankose, o ne vyriausybių rankose, kurios žudo e, daugybę žmonių. Neturime užtikrinti, kad ne, nebūtų vykdomas politinis persikėjimas, to negalima toleruoti. Ir buvo sakyta, kad istorija kartojasi, vyksta radikalizavimas. Aš Aš pritariu kolegoms, Anai, kitiems, mes turime turėti e, galimybę parlamente stiprinti opoziciją, reikia veikti e, ryštingai ir kartu su, su kitais ir e, humanitarinės pagalbos komisija ir kitom institucijom. Dėkui. Dabar žodis Burunda, Burundžio ambasados atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą galimybę pasisakyti. Išklausiau e, čia kalbėjusių atstovų pasisakymų ir man atrodo, kad Burundžio vyriausybė kaltinama e, taip smarkiai, tarsi ji būtų atsakinga už visus žmogaus teisų uh, pažeidinėjimus. Nors pirmasis kalbėtojas minėjo, kad 2015 buvo e, bandymų e, nes, nepriimti, nepri, ne, nesutikti su e, 2015 rinkimo rezultatais, paskui prasidėjo e, įvairūs veiksmai ir žinome, kad kad e, yra žmonių, kurie bando pažydinėti viešąją tvarką ir žudami politiniai e, veikėjai ir kariškiai. Nežiūrinti nieko, e, Brundžio vyriausybė užtikrina Brundžio žmonių saugumą, neatsižvelgiant į šią situaciją, jį daro, ką gali. Žinoma, vyriausybė e, apgailistauja dėl to, kad vykdant kai kurias operacijas neišvengiamai yra tam tikrų pasiekmių, bet vis dėlto e, bandoma viską daryti profesionaliai ir skaidriai ir aš norėčiau pasinaudodamas šią progą padėkoti ES valstybėms, kurios padėjo atstatyti e, tvarką šalyje. E, kalbant apie tai, kad kai, kai, kai tai girdisi e, pasisakymų prieš tam tikras etinės grupės šalyje, e, šalies vadovas apie tai kalbėjo neseniai, bandydamas nuraminti šalies gyventojus ir tarptautinę bendryje, patikindamas visus, kad e, Burundija nebus genocido. Ir norėčiau pasakyti, kad buvo klaidingai interpretuojami kai kurie pasisakymai. Taip pat e, yra viešojo saugumo ministro pasisakymai, kuris aiškiai e, kur, kur, kuris veikia demokratiškai išrinktų institucijų vardu. Paskuti, 2015 spalio mėnesio paskutinėme pranešime konstatuojama, kad 90 e, procentų šalies teritorijos e, e, gyvena taikoje išskyrus vieną kvartalą, vieną rajoną šalies sostinės. O kalbant apie žmogaus teisės, sakoma, kad yra įkalint tų asmenų, kurie neturėtų būti kalinti. Aš norėčiau pasakyti, kad visi areštai buvo įvykdyti laikantis įsakymo ir e, laikantis Teisingumo ministerijos nurodymų ir kad e, buvo parengta susijusi ataskaita taip pat apie tai, kas vyko po rinkimų ir turėtumėte baigti, sako pirmininkė. Taip pat buvo e, pradėti e, nepavykusi valstybės perversmą bandžiusių įvykdyti asmenų e, veiksmų tyrimai, rengėme ataskaitą ir taip pat norėčiau pasakyti, kad pastaruoju metu Burundis buvo pakviestas jam buvo pasiūlyta vieta Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Aš sakyčiau, kad vertinant regiono kontekste, Burundis nėra mm, pats blogiausias pavyzdys. Ir mūsų manimo esant dabartiniai padėčiai, e, siūlyti veiksmai tiesiog e, pablogintų situaciją. Žinau, kad ES kai kada yra šaudoma į policininkus. Ir jūs kalbate apie žmogaus teisės. Manau, reikėtų būti pakantesniems ir suvokti, kad vykstantis šalyje darbas yra labai sudėtingas vykstantis labai sudėtingomis aplinkybėmis. Šalis, kurios yra Burundžio partnerės ir toliau ją palaiko, kad e, ir toliau, manau, kad dialogas vykstantis tarp ES ir Burundžio duotų pagėdaujamų rezultatų. Sei. Toliau ponas Panseri. Matome, kad e, ši šalis yra e, toli nuo ES. Ir e, ne visada mes tikrai žinome daug apie tai, kas ten vyksta. Uh, Vis dėlto akivaizdus yra vienas dalykas, kad yra nesilaikoma arušo susitarimo. Toliau antras dalykas, kad yra um, prezidentas, kuris um, siekia išlikti valdžioje, nesilaikydamas jokių susitarimų. Ir būtent tai e, sukelia daug problemų šalyje. E, kaip aš, aš esu stikinęs, kad e, dabartinė valdžia veda šalį į prarąją. E, aš norėčiau pateikti palinkėjimą, e, kad vis daugiau ES ir tarptautinė bendruomenė kreiptų dėmesį į Burundį ir kad būtų parengtas, parengta Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucija, kurioje būtų raginama imtis e, veiksmų. Nenorime, kad e, Ruando situacija pasikartotų Burundyje. Toliau išklausau tai, ką pasakė e, kolegos. Na, šiame komitete mes galime kalbėti apie tai, kad Um, kotinų susitarimai būtų peržiūrėti. Ir kai tai bus padaryta, norėtume, kad um, daugiau dėmesio būtų skiriama sąsajai tarp laisvos priekybos ir žmogaus teisų. Taigi reikėtų pasinaudoti ir renginiais, kurie dabar jau yra organizuojami, pavyzdžiui, valetos konferencija. Ir sprendžiant problemas ne, negalime pradėti e, nuo pabaigos, reikia žiūrėti į problemos e, ištakas. Ačiū. E, žodis ponui Virkula. Burundis yra regioninė problema, tačiau E, nebūtinai egzistuoja regioninis sprendimas. Pastaraisiais mėnesiais pastebėjome, kad, pavyzdžiui, pietų Afrika e, e, domėjosi šią situaciją, nes Nelsonas Mandela dalyvavo dar dėl Arušos susitarimų. Afrikos sąjunga yra pernelyg pasidalinusi būtent dėl to, kad jis susidurė su įvairiausiamis problemomis daugelis sąjungos e, e, šalių susiduria su panašiamis rinkimų problemomis kaip, kaip prezidentas Ngunziza. E, Ugandos atstovai pasisiūlė būti tarpininkai šioje krizėje, bet tuo pat metu to, toje pačioje Ugandoje irgi susidariusi panaši krizė. E, sakant į kitus klausimus apie tai, kad, yra, kad šią krizę sukėlė daugybė veiksnių, kurių negalima neikti. Tie, kas e, sekė įvykius po 2010 rinkimų, matė, kad e, sparčiai mažėjo laisvo žodžio, žodžio laisvės erdvė e, Burundija. E, Taip pat atsirado specialieji tribunolai e, šalyje, kurie apeina kai kurios galiojančius įstatymus. Manau, kad visa tai reiškia, kad ES teko priderinti savo vykdamą darbą, veiklą Burundyje. ES yra pirmoji donorė svarbiausių donorių Burundėje, tačiau reikia E, ne, ne, pastebėti visus neigiamus ženklus. Ir ES prieš kurį laiką padvigubino paramą skiriamą šiai šaliai, nežiūrinti tai, kad dėrybos su šalies e, valdžia nedavė jokių teigiamų rezultatų. Taip pat norėčiau e, pasiūlyti, kad ES turėtų subalansuoti savo teikiamą paramą ir remti pilietinę visuomenę bei institucijas. Indikacinė, indikacinė šalies programoje numatoma parama vyriausybės institucijoms. O kalbant apie saugumo pajėgas, manau, kad Burundžio e, valdžia elgėsi priešingai nei pageidavo e, tarptautiniai partneriai, kurie pageidavo saugumo sektoriaus reformos Burundyje. Vietoj to, kad būtų demilitarizuota policija, e, tai, tai, buvo, tai, tai buvo vienas reformos dal, planų. Dabar yra taip, kad nėra didelio skirtumo tarp ginkluotės, kuris skiriama policininkui Burundyje ir ginkluotojų pajėgų kariuomenės nariui. kalbant apie tai, kokius svertus savo rankose turi ES, tarptautinė bendruomenė, minėjome tai, kad e, saugumo taryba turėtų priimti rezoliuciją, e, tarptautinis būdžiamasis teismas e, yra pareiškęs, kad jis yra pasirengęs pradėti tyrimus, jeigu būtų užfiksuota, kad padaryta nusikaltimų priskirtinų jo jurisdikcijai ES turėtų palaikyti tokį baudžiamojo teismo prokurorų sprendimą. Ačiū, ponė Virkulion. Baigėme e, Burundžio situacijos svarstymą. Norėčiau priminti e, Jums, kad e, Burundis paragintas pradėti diskusijas pagal Kotonų susitarimo 96 straipsnį. Tas prašymas buvo perduotas e, rugsėjo 26 ir lapšio 26 turėtume gauti kažkokį tai atsakymą. Ačiū, ponia Virkuliu. Dabar tęsime darbą pagal darbo tvarkę. Nes turime laiko, dar mūsų laukia trys temos. Kadangi šiek tiek atsiliekame, matau, kad čia yra Fernando Maura ir, ir ir kolega, kurie pridary, padarys pristatymą apie Venezuelą. Pradėsime nuo Venezuelos, nes atėjo, čia yra parlamento nariai, e, kurie norėtų išklausyti tą temą. Ir šį, šį, šį rytą visiškai nepavyko laikytis numatytų e, laiko apribojimų. E, vyks dabar E, uždaros diskusijos. Tie, kurie nėra komiteto nariai ir neatstovauja politinės frakcijas, turėtų išeiti iš salės. Man tai visiškai tas pats, bet atrodo, kad tokios yra taisyklės ir reikia jų laikytis. Pero no tenemos mucho tiempo, así que quienes tienen, tengan que abandonar la sala, por favor, que lo hagan a toda velocidad. Y en silencio. Por favor, please. Sí